Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die. Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti biudžeto kontrolės komiteto šiandieninį posėdį. Pirmasis mūsų darbo atvarkės punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Niekas nepateikė kažkokių pageidavimų keisti darbo atvarkę, todėl darau prielaidą, kad galime tvirtinti darbo atvarkę tokią, kokia ji yra. Toliau atkreipsiu dėmesį į vertimo į, į vertimo galimybės, tai yra į kurias kalbas yra vertimas, jūs gavote tą informaciją raštu. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad šis posėdis bus transliuojamas internete. Taip pat norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad internete yra atitinkamas puslapis, E, tai yra biudžeto kontrolės komiteto puslapis, ten galite rasti visą informaciją. Toliau trečias darbo tvarkės punktas - posėdžio protokolo tvirtinimai. E, jokių pageidavimų ir, ir prieštaravimų nėra, tai tuomet e, tvirtiname protokolus. Galime konstatuoti faktą, kad protokolai yra patvirtinti. Toliau ketvirtasis darbo tvarkės punktas - Tai yra 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Mes e, išklausysime tarybos rekomendacijų ir norėčiau pasveikinti Danijos užsienio reikalų ministrą, ministrę e, ir ponę Vestager. Sveikinu Jūs atvykusią į šį posėdį. Jūs mums pristatysite tarybos rekomendacijas Dėl šio darbo atvarkės punkto taip pat norėčiau pasveikinti komisarą poną Šemetą. Nuoširdžiai sveikinu Jūs dar kartą atvykus į mūsų posėdį. Mes džiaugiamės, kad atvykote į mūsų posėdį. Ir taip pat išklausysime pono Fjellnerio, mūsų pranešėjo, pranešimą. Taigi, ponios ir ponai, norėčiau iš karto pasiūlyti pradėti dirbti pagal darbo atvarkę ir suteiksiu žodį pirmiausia Jums, ponė Vestager dar kartą nuoširdžiai sveikinu atvykusi mūsų posėdį. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu angliškai. Man yra didžiulė garbė pristatyti e, tarybos vaidmenį, koks jis numatytas sutartyje dėl e, E, biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir mes turime pateikti rekomendacijas Europos parlamentui e, pagal tai, kaip komisija įvykdė, apie tai, kaip komisija įvykdė 2010 metų biudžetą. Norėčiau pasinaudodama galimybę e, pateikti tarybos rekomendaciją ne tik komisijos biudžeto pat, apie komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, bet atkreipti dėmesį taip pat į ES fondų finansinį valdymą. ES audito rūmai savo metinėje ataskaitoje e, išreiškė aiškę nuomonę dėl metinių sąskaitų patikimumo ir taip pat e, biudžeto įvykdymo e, patvirtinimą palygino su ankstesniais metais. Ir mūsų audito išvados leidžia e, teigiamai įvertinti praėjusių metų finansinę, finansinę valdyseną, kurią atliko tiek komisija, tiek valstybės narės. Ir taip pat reikia pabrėžti visas teigiamas priemonės, kurias įvykdė visos sutart, visos šalis, visi partneriai. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad biudžeto įvykdyme yra tam tikrų netikslumų ir tos klaidos tik iš dalies įtakoja transakcijų pavedimų, e, transakcijas ar pavedimus. E, taip pat reikia pabrėžti, kad didžiausias klaidų skaičius yra e, žemės ūkio ir e, sanglaudos fondų ir gamtinių išteklių srityje. Taigi reikia pagerinti situaciją atsižvelgiant į praėjusių metų biudžeto įvykdymą sanglaudos politikos srityje. Taip pat yra akivaizdu, kad mes kol kas atsiliekame nuo mūsų pagrindinio tikslo gauti teigiamą e, audito rūmo ataskaitą. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Todėl e, taryba norėtų, kad kasmet būtų mažinamas klaidų lygis ir kad būtų pagerinta finansinio administravimo sistema ir norėtume, kad komisija prisimtų savo įsipareigojimą e, kontroliuoti biudžeto vykdymą ir bendradarbiauti su valstybių narių institucijomis atsakingomis už biudžetą. Taip pat mes siekiame mažinti, kažk... E, mažinti klaidų lygį pavedimų transakcijų srityje ir taip pat siekiame, kad, fondais, kad fondai, ES fondai tarnautų visiems ES piliečiams. Atsižvelgiant į ekonomikos krizę, reikia kreipti svarbų dėmesį į teisingą ES fondų lėšų paskirtimą, nes mes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Taip pat labai svarbus elementas tarybai išklausius kvalifikuotos auditorių nuomonės yra mokėjimų nutraukimas arba sustabdymas, kuomet yra atrandamos, at, atrandami didžiuliai nusižengimai e, sistemos administravime ir kai reikia e, daryti kažkokias, taikyti kažkokias korekcinės priemonės. Todėl taryba kreipėsi į komisiją, kad būtų pataisytos, pakoreguotos e, rastos klaidos, rasti netiklumai. Ir ta, per tas finansinės e, korektūras e, būtų gražinamos tam tikros lėšos. Taip pat taryba pripažįsta, kad yra labai svarbu, kad šiame dabartinėme programavimo laikotarpyje būtų užtikrintas stabilus lėšų valdymas. Taip pat yra labai svarbu e, rasti pagerinimo galimybės. Finansinio reglamento keitimas ir e, dėrybos dėl kitos daugiametinės finansinės programos vyksta e, gerai, teigiamai ir tai yra svarbus dalykas siekiant padaryti kažkokių naudingų, pasiekti naudingų pokyčių. Siekiant pusiausviros tarp pridėtinės vertės ir biurokratinės naštos mažinimo reikia skatinti programų struktūrų ir jų administravimo supaprastinimą. Nes mes manome, kad paprasta sistema yra žymiai paprasčiau ir lengviau įgyvendinama negu sudėtinga sistema dabar egzistuojantis sudėtingi teisės aktai kelia mums tam tikrų abejonių. Mums atrodo, kad reikia aiškesnių taisyklių, nuoseklesnių taisyklių ir tokių taisyklių, kurias būtų galima lengviau įgyvendinti. Finansinis E, reglamentavimas ir viešieji pirkimai, šios sritis yra tos sritis, kuriuose reikia siekti supaprastinimo. Kalbant apie viešuosius pirkimus, 2010 e, metais tai buvo srityje, e, tai buvo sritis, kurioje buvo randama daugiausia netikslumų, ypač kalbant apie bendrą finansavimą. Todėl e, taryba siekia, kad būtų kad būtų peržiūrėti, tikslingai išsamei peržiūrėti e, visi ES teisės aktai susijęs su viešaisiais pirkimais, kad būtų atsižvelgta į dabar egzistuojančias taisyklės ir kad e, tai būtų atsižvelgiama e, dėrybose dėl finansinio reglamento. Taip pat norėčiau grįžti prie pastabų, kurias išreiškė e, audito rūmai dėl vidinės e, komisijos lėšų valdysenos. Komisijos generalinio direktorato, general, generalinio direktorato vadovas m, sako, kad taikomas priemonės yra geros. Tačiau nepaisant to, taryba pabrėžia, kad metinė veiklos ataskaita turėtų būti papildyta ir e, ji turi būti. E, ji turėtų atspindėti visą institucijos atskaitomumą ir palyginamą su, su kitomis ataskaitomis. Taip pat generalinis direktorius turi atsižvelgti į, į įvairias įmanomas audito galimybės, taip pat į komisijos vidinio audito išvadas, e, kad būtų siekiama klaidų mažinimo tikslo. Na ir galiausiai, bet tai yra nemažiau svarbus klausimas, E, kalbant apie metinę ataskaitą, kurioje atsispindi audito ataskaita dėl komisijos savo veiklos įvertinimo. E, reikia pabrėžti, kad čia yra remiamas specifinio audito specialiomis ataskaitomis. Ir e, audito rūmai pabrėžia efektyvų ES lėšų panaudojimą ką būtų galima pavadi, pavadinti tokiu sutrumpinimu SMATS. Tai yra. Tai yra pažangių e, savalaikių metinių tikslų įgyvendinimas. Taip pat yra labai svarbu, e, kalbant apie 2010 metų komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgti į e, auditorumo ataskaitas, todėl ECOFIN taryba atkreipia dėmesį, kad kitais metais tiek valstybės narės, tiek komisija turėtų siekti pažangos. Komisijos abejonės atsis, atsispindi mūsų rekomendacijose, taip pat mes atsižvelgėme į Europos parlamento rekomendacijas, jas patvirtiname, įtrau, patvirtiname savo Ekofino taryboje vasaro 21 dieną. Taryba taip pat patvirtino ES įvairių institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Čia kalbu apie 24 institucijas. E, tačiau, kadangi kai kurios iš tų 24 agentūrų turėtų pagerinti savo finansin, finansų administravimą, e, taryba taryba, paminėjusi šitą pastabą, vis tik leidžia patvirtinti visų šitų agentūrų e, biudžeto įvykdymą. O septynios agentūros turėtų pateikti septynes, e, e, atsiprašau, specifines ataskaitas. Tai yra tokios rekomendacijos, atsis, kuriuose atsispindi ir parlamento rekomendacijos. Ir kaip jau minėjau, mes pateikėme tarsi dvi rekomendacijas. Viena iš jų yra teigiama, o kita yra tokia nelabai teigiama ir mes prašome pagerinti kai kurios dalykus. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū poniai ministrai, poniai Vestager už uh, tarybos pozicijos pristatymą. Jeigu pažvelgsite į sutarčių tekstą, abi institucijos, tiek parlamentas, tiek taryba vaidina labai svarbu vaidmenį, rengiant rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Taigi ir jūsų vaidmuo yra labai svarbus, o mūsų komitetas biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūrą vertina kaip vieną pačių svarbiausių procedūrų mūsų darbe. Dėl to dėkojame pirmininkaujančiai Danijai už tai, kad parodėte mm, norą bendradarbiauti ir dėl šių biudžeto įvykdymo patvirtimo klausimų galiu patikinti, kad visi biudžeto kontrolės komiteto nariai vertina jūsų pasirengimą dirbti. Ir dabar pirmiausia steiksiu žodį mūsų pranešėjai, Kristoferiu Fjellneriui. Žodis jums. Thanks a lot, Mr. President, and uh, thank you very much, Madam Minister. Ačiū pirmininkė, labai ačiū ministrei. Ačiū už tai, kad atvykote į mūsų posėdį visų pirma. Labai džiaugiuosi valstybės narės atstovų vietovę, matydamas mūsų posėdėje, kai kalbame apie um, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Aišku, kalbame su jumis kaip su tarybos um, pirmininkė, tarybos atstovė, tačiau vis tiek labai džiaugiuosi, kad yra valstybės narės atstovė mūsų posėdėje. Dabar noriu pasakyti, kai kalbėjote apie visą tą sudėtingumą ir supaprasnimą. Mes tikrai daug, daug valandų esame skyrę šio, šio komiteto posėdžiuose šiam, šiam klausimui būtent galvojant apie mūsų atitinkamą atsakomybę, mūsų institucijų atsakomybę uh, už tai, kad uh, teisės aktai tampa sudėtingesni, o ne paprastesni. Aš manau, kad apie tai reikėtų galvoti, galvojant apie įprastinę teisėkūrinę procedūrą, bet uh, lygiai taip pat aš ir valstybė valstybės narės raginčiau ir galbūt ir jūs galėtumėte tas diskusijas užmėgsti su valstybėmis narėmis, kad būtų galima pagalvoti, kaip ES teisės aktus būtų galima įgyveninti, kaip galima paprasčiau nacionalinių institucijų. Iš nacionalinių institucijų pusės aš Švediją a, geriausiai žinau, aišku, ir man susidaro toks įspūdis, kad nacionaliniai ministrai dažnai yra linkę e, įgyvendinant tarptautinius teisės aktus e, pridurti tam tikrų elementų, kurie atspindi nacionalinius interesus ir kurie galbūt ne visuomet e, tiesiogiai išplaukia ir yra tiesiogiai susijęs su tais nacionaliniais teisės, kuri, nacionaliniais teisės aktais, kurie yra įgyvendinami ar perkeliami. Taigi ir savo po to rinkiminėse apygardose žmonės, mes susidurėm su tokiais atvejais, kuomet žmonės kelia klausimus dėl to, kad Briuselis primeta tam tikrų dalykų, kur, kuriuos iš tikrųjų primeta ne Briuselis, o yra tai sukurta nacionaliniu lygmeniu. Tai aš galvoju, gal apie tai būtų gerai pasikalbėti, su, kad jūs galėtumėte iškelti tos klausimus su kolegomis. Uh, Dar vienas dalykas. Gerai prisimenu, per paskutinį biudžeto įvykdymo patvirtinimą gal keturios valstybės narės parašė raštą ir tris, a, gal keturios susilaikė balsuojant Niderlandų, Junktinė karalystė, Švedija ir ar ne Danija? Man atrodo, bent jau jūsų šalis pasirašė raštą. Nežinau, ar iki galo žengėte tuo keliu. Dėl to biudžeto įvykdymo patvirtinimo, to bent, bent jau trys valstybės narės nusprendė, kad praeitą kartą Niderlandai, Švedai ir Junktinė karalystė nusprendė susilaikyti. Bet aišku, reikia pasakyti, kad tas susilaikimas, tas signalas galbūt nepraėjo iki galo ir todėl balsavome prieš, ar susilaikėme balsuojant. Tai aš galvoju, man būtų įdomu sužinoti, kokias diskusijas paskatino būtent tai tarp valstybių narių ir ar buvo aiškiai e, tai signalas, į kurį buvo įsiklausyta ar ne. Aš tikiuosi, kad jūs kaip Danijos ministrė, bet taip pat ir kaip tarybos atstovė šią klausimą pakomentuotumėte. Tai. Be to, jeigu Pereičiau dabar prie kito klausimo. Gerai, pavadinsiu aš juos nusidėjėliais. Jungtinė karalystė yra nusidėjėlė ta prasme, kad, kai, kai, pavyzdžiui, žiūrime į klaidų lygį atskirose programuose. Kai kuriuose programuose pas juos klaidų lygis yra ypatingai aukštas. Ir aš tikiuosi, kad gal jūs diskutavote tuos klausimus. Ar tikrai diskutavote? Juk eina kalba apie tai, kad 58 procentai kaip teigia Europos audito rūmai, galėjo, 58 procentai klaidų galėjo būti nustatytos ir ištaisytos valstybių narių lygmenių. Tai ką taryba galėtų pasakyti tokiu klausimu? Ir ypač norėčiau sužinoti, kaip iš tų trijų valstybių narių jūs iš, išsireikalaujate kokį atsakymą, juk audito rūmai būtent apie jas, pakalbė, jas paminėjo Ispanija, Italija, Taigi, mes galim, mes galim pasakyti, kad jeigu jie nenori su mumis kalbėti, tai mes galime su tomis valstybėmis kalbėti. Mes netgi pasiuntėm laiškus, sakydami, kad mes visai mielai atvyktumėm su jais pasišnekėti, negavom atsakymų tik tai, aišku. Tai aš galvoju, gal čia būtų tos klausimas skirtas toms valstybėms narėms, bet ir kitoms valstybėms narėms. Uh, ar iš tikrųjų valstybės narės aptarė mm, joms tenkančią atsakomybę. Būtent už tai, kad kaip audito rūmai teigia, 58 procentai klaidų galėjo būti nustatytos ir ištaisytos valstybių narių lygmenių. Tai mes bandytumėm per jūs užduoti tokį klausimą jūsų kolegoms nes mes neturėjome galimybės tiesiogiai tos klausimus iškelti toms valstybėms narėms, tai gal galėtumėm per jūs, o paskui, jeigu dar bus galima ir kitų klausimų turėsiu. Thank you, colleague Felner. It's a huge range. Ačiū kolegai Fjellner, tikrai labai platus klausimų spektras. Jei pageidautumėt, galėtumėt atsakyti dabar jau tiesiogiai, o po to e, komiteto narių 3-4 e, kolegas išklausytumėm. Dėkoju, ponė Fjellneri, už užduotus klausimus. Ačiū, kad pakvietėte mane į komiteto posėdį. Aš esu ekofino pirmininkė, taip, bet reikėtų gal bendresnio pobūdžio diskusijos dėl šių klausimų, nes mes teikiame rekomendacijas parlamentui. Mes tikrai nevertiname kiekvienos valstybės narės atskirai ir, ir nesakėme, kad viena ar kita turėtų pasielgti taip ar anaip. Be abejo, diskusijos e, rezultatus tikrai mielai pristatyčiau ekofino nariams, kad jie pajustų um, tą nuotaiką atvyrančią čia. Um, bet aš, aišku, negalėjau to padaryti paskutinio ekofino susitikimo metu. Dėl supaprastinimo ar kompleksiškumo elementų be abejo politinis procesas yra toks, kad e, viskas tampa vis sudėtingiau, kai kuo daugiau suinteresuotų šalių įtraukiama į procesą ir visi gali pasisakyti, tarti savo žodį. Todėl manau, kad e, reikia ambicingai siekti supaprastinimo tikslo. Jis galioja visiems. Mes visi turime užtikrinti mm, tą supaprastinimą ir be abejo to vardan gal atsisakyti kai kurių dalykų. Kaip ir minėjote, mm, visa procedūra ar, ar vis dalykai tik sudėtingėja, vertinant jų raidą, bet jeigu kiekvienas padaro bent kiek daugiau ar turi daugiau įgaliojimų, tai viskas tikrai sudėtingėja. Taip jau yra ir reikia pagalvoti, kokiose vietose, kokiam kontekste taikyti tą supaprastinimo elementą. Trys valstybės narės e, balsavo prieš, kaip ir minėjote, bet aš manau, kad tų trijų valstybių narių nuomonė ir pozicija pateikti atitinkamą deklaraciją ir, e, dekla, ir balsuoti prieš. vis dėlto palyginama ir su tų valstybių narių, kurios balsavo už poziciją. Mes turime rasti tiesiog tinkamą pusiausvyrą tarp šių požiūrių. Ir kai tvirtinama rekomendacijas, taip jau buvo, kad dauguma nuogastavimų, kuriuos kėlė tos trys valstybės narės, atitiko ir nuogastavimus tų valstybių narių, kurios balsavo už Tai tiesiog reiškia, kad e, turime konstruktyviau ties tuo dirbti, galvodami apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ir nesukelti jokių papildomų kliūčių procedūros eigai. Taigi yra visą laiką dvi medalio pusės, vieni dalykai klojasi gerai, ties kai kuriais dar reikia padirbėti. Bet kaip ir sakiau, mes nuodugniai kiekvienos valstybės narės ar individualiai ne, nenagrinėjome, o bendrais bruožais aptarėme biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir diskusija buvo tikrai gera ir manau, kad buvo sustelta iš tikrųjų ties tais pačiais dalykais kaip ir čia. Ačiū. Ir dabar pirmasis pasisakysiu mūsų vicepirmininkas. Ehm, eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė sako ponas Bartstas, norėčiau savo ruoštų padėkoti ministrai už dabar jau pateiktus jos atsakymus, tačiau norėčiau užduoti jai vieną tokį informacinio pobūdžio klausimą. Jūs tarsi rekomenduojate patvirtinti biudžeto įvykdymą, tačiau aš negirdėjau, kad taryba uh, rekomenduotų pačiai tarybai patvirtinti biudžeto įvykdymą. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs ir rekomenduojate patvirtinti ir tarybos biudžeto įvykdymą, jeigu taip, tai kokiais dokumentais jūs remiantis. Jeigu yra tie dokumentai, kuriais jūs remiantis, remiatės, tai ar būtų įmanoma tuos dokumentus, kuriais grindžiat, jūs grindžiate savo nuomonę, teikdami rekomendaciją dėl e, biudžeto įvykdymo, pateikti mums, kad mes galėtume juos taip pat juos įsigilinti. Dėkuoju toliau kolega Filip. Redbert. Ačiū pirmininkė. Aš tik pradedu darbą šiame komitete, tai prašysiu jūsų atlaidumo. Noriu padėkoti ministrei už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Susidomėjimu klausiausi Mm, jūsų pasisakymo, daug metų dirbu Europos parlamente, tiesa, komitete neseniai, bet tikrai buvo įdomu visuomet klausytis tų diskusijų plenarinėse posėdžiuose. Ir e, ministrė labai teisingai išryškino uh, trūkumus, kalbant apie auditorių įvertinimą, ypač dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtimo. Ir viso, tai, tai viskas, kaip buvo, taip ir, taip ir yra. Taip, visi sakoma, kad taip, mes tengiamės tas problemas a, panaikinti, tačiau tos problemos niekad nesibaigia, o e, jos nesibaigia todėl, kad visuomet vis tiek biudžeto įvykdymas yra patvirtinamas. Sak, ir galų gale pasakom, kadgi viskas yra gerai. Ypač ypač tose srityse, kur nustatyta, jog klaidų lygis auga, priešingai nei mažėja, kaip kad turėtų. Aš manau, mes turime savo pasakyti, kad ar netėjo galų gale laikas realistiškai pažvelgti į visą tai ir spręsti pagrindinius, svarbiausius klausimus, kaip panas Felner išryškino porą iš jų. Tai yra būtent tos sritis, kur nėra realios fizinės kontrolės ar labai mažai tos kontrolės yra dėl vertinimo ir išlaidų padarimo, pavyzdžiui, kai eina kalba apie sanglaudos fondo programas, kai ministrė minėjo taip pat ir kaimo plėtros, žemės ūkio programas, taip pat ir, ir Junktinė karalystė buvo paminėta. E, noriu pasakyti, kad iš mūsų požio taško, čia e, kalbėtume apie 2010 metų skaičius ir dabar Junktinės karalystės koalicinė vyriausybė labai rimtai sprendžia tuos klausimus iš esmės reikėtų gal istoriškai pažvelgti į visus gyvenimo mechanizmus, kokie veikia Junktinė karalystė seniau, dabar jie visi naikinami ir keičiami. Tai aš labai tikiuosi, kad smarkiai pagerės tų priemonių gyvendinimas. Bet manau, kad bendras toks mano komentaras, pirmininkė, būtų dėl ministrės pasisakymo, kad mes vis dar neturime pakankamai tvirtų galimybių įvertinti tuos skaičius. Čia juk esmė turi būti nulinė paklaida, nulinė nulinė tolerancija, nulinis pakantumas bet kokioms klaidoms, kurios bebūtų. Europos parlamentas turi visuomet sakyti ne, ne, ne, tol, kol skaičiai nepagerėjo. Dėkoju toliau Teodoros Kilakakis. Thank you. Uh, Mr. President, thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Labai džiugu, kad jūs atvykote į mano posėdį. Dėkoju Jums už tai. Tai laikas, kuomet žmonės nori matyti daugiau skaidrumo e, kiekviename biudžete, taip pat ir Europos biudžete. Mano klausimas būtų labai paprastas dėl to klausimo, už kurį esu atsakingas kaip šešilinis pranešėjas, tai yra tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Mm, mūsų pirmininkas nusinti raštą su įvairiais klausimais tarybai dėl jos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aišku, tai yra dalis komisijos viso bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso, kaip mūsų teisinė tarnyba sako. Taigi, noriu paklausti, ar taryba ketina atsakyti į šį raštą? Į tuos klausimus, kurie išdėstyti tame rašte. Svan Bündel Taip, tai iš tiesų buvo vis, visas pluoštas, visas spektras klausimų, galbūt galėsite juos atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Klausimas, kurį uždavė ponas Stas ir, pon, ir klausimas, kurį uždavė ponas Tilakakis, tie klausimai yra susiję, jie tarsi tą pačią temą. Aš neturiu uh, tos patirties, kurią turi ponas Bretborn. Kaip tik aš galiu pasakyti, kad mano patirtis yra priešinga. Tačiau iš to, ką aš sužinojau, tai yra labai tokia kebili, sudėtinga tema ir, ir ji yra nuolat aptarinėjama diskusijose. Ir komisija. E, taryba e, teigia savo rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo pagal galiojančias sutartis ir e, konkrečiai taryba remiasi 19 sutarties straipsnių. Ir ten yra kalbama apie tai, kad taryba turi teikti rekomendaciją komisijai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. E, kol kas čia vyksta diskusijos Ir aš nežinau, ar mes dabar išspręsime tą problemą, tikiuosi, kad taip atsakydama nenuvilsiu jų visų. O to, tie dokumentai, mes, kuriais mes remiamės taryboje, tai yra auditorumų metinė ataskaita. Tai yra mūsų pagrindinis dokumentas, taip sakant. Ir Aš manau, kad šiandien mums tikrai nepavyks iš, išspręsti to klausimo dėl informacijos perdavimo, dėl skirtingų nuomonių. Toliau klausimas, ar teikti e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kai ar jeigu jis patvirtinamas tas biudžeto vykdymas, ar trukdo įspręsti problemas. Iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad tarsi situacija gerėja, nes ataskaitoje yra sakoma, kad 7,7 tai yra E, klaidų tikimybė 7,7 procento. Tai, manau, yra pakankamai didelis skaičius. Manau, kad jis turėtų būti žymiai mažesnis, 4,4 ar panašiai. Iš tiesų, jeigu mes pažvelgsime į praeitį, mes pamatysime, kad situacija kasmet gerėja galbūt kai kada jį tarsi suprastėja, bet paskui kitais metais jį vėl truputį pagerėja ir yra didžiulis suinteresuotumas pakeisti e, tą sistemą, tą situaciją, kad nebūtų klaidų, nes mes visi esame atsakingi prieš mokesčių mokėtojus ir mes negalime toleruoti klaidų, todėl yra labai svarbu kvalifikuotas auditas. Ir todėl galbūt yra tikslinga patvirtinti biudžeto įvykdymą, o paskui tiesiog dirbti e, nuosekliai išlėto e, tose sritise, kuriuose yra daugiausia klaidų lygis e, tose, kuriuose reikia supaprastinimo ir tiesiog siekti, kad valstybės narės atliktų savo namų darbus. Dėkoju. Toliau ponas Hindergard. Tak, øh, formand. Jeg synes også, ministeren skal have mulighed for at blive. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasinaudoti galimybę kalbėti savo ir jūsų gimtają kalbą. Turiu klausimą, tiksliau tris. Kaip taryboje buvo traktuojamas EFSF klausimas? 2010 metais buvo ta priemonė įsteigta ir, regis, neseniai Portugalis atveju pirmą kartą pritaikyta. Tai yra garantuojama tam tikra suma ir iš mūsų požiūrio taško vertinant ne visai aišku, kaip yra nebūtinai keltumėm klausimą dėl teisinio pagrindo tokios priemonės taikymo, bet ypatingai dėl parlamentinės kontrolės įgyvendinimo. Kas buvo padaryta, kad būtų įsteigtas nuolatinio pobūdžio mechanizmas, tą kontrolę parlamentinę užtikrinantis. Antrasis klausimas. trys valstybės narės paprieštaravo biudžeto įvykdymo, įvykdymo, įvykdymo patvirtinimui ir Danija tarp jų taip pat buvo. 2011 metais, jeigu gerai pamenu, irgi buvo panašiai. Mes taip pat nebuvom patenkinti tuo ir šiais metais situacija kartojasi. Bet taip pat kyla klausimas tuomet, ką reikėtų daryti, kad e, ministrė užimtų kitokią poziciją. Be abejo, galima sakyti, jog laikomės vieningos pozicijos visi, nesvarbu, kas nutinka, bet štai yra trys valstybės narės, kurios vis dėlto gulosi kryžium. Taigi dabar uh, padėtis tokia, kad liktai grįžtame prie mm, tos klaidos padarimo. klaidų lygis labai išaugo, nors nu, jis turėjo sumažyti. Jūs sakote, taip, prieš daug metų buvo dar blogiau, bet taip, bet turi būti geriau. Ar visuomet reikia tik tai žiūrėti, kas buvo prieš 15 metų? Ne viskas yra suprantama. Iš tikrųjų, mums sakoma, kad yra daroma palaipsnių pažanga, mes džiaugiamės dėl to, bet kodėl iš tikrųjų reikia tą biudžeto įvykdymą patvirtinti, kai klaidų lygis auga, o ne mažėja. Trečias klausimas dažnai Danų dalyvavimas Danų pirmininkavimas yra labai sveikinimas, kadangi tikrai viskas daroma labai skaidriai. Mes labai džiaugiamės dėl to, dėl to nes būtent todėl um, rytoj po piet, pavyzdžiui, kai kalbėsime apie um, tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimą ir turėsime galimybę su ministrais atvirai apie tai pakalbėti. 46 punktas. Taip, aš labai džiaugsiuos matydamas jūs į rytoj. Probably not. Greičiausiai ne. Nedalyvaus ministrė, matyt, tą klausimą nagrinėja. Galite pratesti, jeigu dar turite klausimų. Yeah, we collect uh, three um, colleagues. Surinksime trijų kolegų mm, klausimus Inge Greslė dabar. Danke, Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu, kad atvykote. Gerbiamą ministrę dėkoju. Tik nesupykit, jeigu jūsų labai gražų pasisakymą vis dėlto įvertinsiu kaip e, tokia realistinė satyra labiau. Nes e, problemų valstybėse narėse yra. Kai kuriuose valstybėse narėse kaip tik. Situacija labai liūdna. Ispanija jau dešimt metų pirmauja pagal klaidų lygį, pavyzdžiui, struktūrinių fondų kontekste, po jos Italija ir dar mūsų draugė Graikija. Tam pačiam sąraše puikuojasi. Ir toleravome tą situaciją tikrai labai, labai ilgai, bet mes bent jau apie tai ir kalbame ir apie tai rašome priešingai negu taryba. Klausimas, ką taryba daro, ar ką bendryje valstybių narių daro, bandant identifikuoti tas problemas ar tas valstybės narės, kurios daro klaidų. Tikrai nenorime badyti niekom, nieko pirštais, bet klausimas yra, kaip išbristi iš tokios situacijos, kai egzistuoja griežtesnės sąlygos, sąlygos visiems ar kuriamos griežtesnės sąlygos visiems vien dėl to, kad yra problemų kai kuriuose valstybėse narėse. Jeigu kalbėsime apie praėjusį laikotarpį, Tai ir komisijos narys šiame tą sakė, kad ir Ispanija vis dar daro tiek pat klaidų. Galbūt e, Čekija dabar užėmė Graikijos vietą ar panašiai, bet problema ta pati ir, ir valstybės narės tos pačios iš tikrųjų. Taigi priemonių reikia imtis. Kokių tų priemonių jūs siūlytumėte imtis, kad būtų sumažintas klaidų lygis Ispanijoje ir Italijoje? struktūrinių fondų kontekste. Toliau. Neseniai prie ES prisijungusios valstybės narės Rumunija ir Bulgarija. Aišku, atsidūrusios sudėtingoje padėtyje. Jeigu pažvelgtume į naujausią pažangos ataskaitą komisijos prieš kelias dienas išplatintą dėl Rumunijos čia pasakyta, pavyzdžiui, kad e, korupcijos lygis labai didelis - 60 procentų visų bausmių yra atidedamos susijusios su korupcija, su nusikaltimais korupcijos kontekste. Bet tai susijęs su mumis visais, nes korupcija, jeigu yra leidžiama kuriuose nors valstybėse narėse ir toleruojama, tampa problema visoms valstybėms narėms. Kitas atvejis - Bulgarija. Čia yra 27 procesai šiuo metu baudžiamieji pradėti prieš 28 teisėjus. Nežinau, kiek Danijoje tokių atvejų, Uf, Vokietijoje irgi galėčiau paminėti gal kelis, bet štai turim dvi valstybės narės, kurios turi labai didelių problemų. Tai ką taryba daro, kalbant apie es lėšų valdymą, kad um, situacija pagerėtų? Kokie, kokie planai? Ką darysite? Dar turiu pasakyti, kad rezoliucija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo mane paskatino iškelti kai kurias mintis dėl specialių ataskaitų, pavyzdžiui. Čia yra kalbama apie lėšų susigražinimo klausimą, žemės ūkio politikos srityje, aš apie tai taip pat pranešimą rengiau. Čia yra tik aštuonios eilutės. Ką galėčiau pastebėti. Kitur yra po kelis puslapius suformuoluota, bet tos aštuonios eilutės būtent ir nusako tai, kad valstybės narės, kai kurios nei, nevykdo numatytų įsipareigojimų. Bet tai kaip tada su tom aštuoniom eilutėm? Ar pakanka pasakyti tiesiog taip yra? Kokie tada planai yra gerinti situaciją? Suprantu, kad sunku ir jums Bet štai išmušė teisybės valanda ir turite dabar ko nors griebtis ir nekalbėti vien tik tai tuščių žodžių berti apie tas pačias problemas. Ačiū. Pone Greslį, toliau ponas Kairis, prašom. Norėčiau padėkoti ministrai už tai, kad ji atvyko. Uh, nes iš tiesų nedažnai mums tenka garbė bendrauti su tokiais aukštais, aukšto lygio tarybos atstovais. Mes džiaugiamės tuo, bet kaip matote, jūs dabar girdite labai daug pastabų iš mūsų komiteto pusės ir mes čia išsakome tarsi savo nusivylimą. Mes e, čia išreiškėme savo nusivylimą, kad mes e, kaip parlamentarai, bent jau šiame komitete dirbantis parlamentarai, esame palikti tokie vieniši. Ir aš, aišku, neturiu klausimų, aš tik tiesiog norėčiau pakomentuoti ir norėčiau pasakyti, kad paprašyti jūsų, kad jūs tarybai perdotumėte mūsų pastabas. Aš žinau, kad tarybai yra labai sunku, kai e, susitinka 27 valstybių narių, vyriausybių ir valstybių vadovai, e, yra sunku nustatyti, kas netliko savo namų darbų. E, ir mes matome, kad tos problemos atsispindi ir finansų politikoje. Matome, kad taryba nesugebėjo skaidriai veikti šioje srityje ir laiku uh, taip pakoreguoti tam tikrų valstybių narių veiksmus, kad ta, ta rizika nepimtų visos Europos Sąjungos. Tai yra, nesugebėjo laikų užkirsti kelio tam tikriems įvykiams. Tačiau situacija yra tokia, atleiskite e, man, kad taip suformuluosiu, bet tai yra organizuoto e, atsakomybės e, atsisakymo sistema. Taip veikia taryba. Ir uh, taryba neturi nieko bendro su, e, su komisijos mokėjimais. Galbūt e, ECOFIN taryba gali kažką padaryti, tačiau ji nieko nepadaro, kovodama su tomis valstybėmis narėmis, kurios pakartotinai nusižengia ES biudžeto drausmiai ir kurios yra atsakingos už tą e, klaidų lygį, su kuriuo mes dabar susidurėme. Aišku, mes einame teisingu e, keliu dėl to, kad e, daugumoje sričių e, klaidų lygis mažėja. Tačiau sanglaudos politikos struktūrinių fondų srityje jis dėje išaugo ir norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Regionų politika priklauso E, bendrai atsakomybė, bendram finansavimui. Tai reiškia, kad visos klaidos yra daromos valstybėse narėse. Ir kai ECOFIN taryba iš dalies balsuoja prieš komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai ji balsuoja tarsi prieš savo pačių, tai yra valstybių narių biudžetą. Ir norėčiau patarti kolegoms, e, ypač iš Danijos, grįžkite į savo e, namus Ir atkreipkite dėmesį į, į, į, į savo vyriausybių dėmesį į tai, kad jos pačios e, kaltos dėl tų klaidų, kad jos padarė klaidas. O kai jūs e, balsuojate prieš biudžeto įvykdymą, tai jūs tarsi balsuojate e, prieš savo vyriausybės. Mes, aišku, darysime viską, kad būtų sumažintas klaidų lygis bendro finansavimo srityje. Mes padarysime viską, kas yra Europos parlamento galiuose. Jau dabar matome, kad e, labai sumažėjo klaidų lygis struktūrinių fondų srityje. Ir dėl to, kad mes toliau sieksime tų pačių tikslų region, regionų fondų srityje. Ir Taip pat mes e, žinome, kokia yra situacija. Pone Greslė jau pasakė, kur, e, kuriuose sritise yra didžiausios problemos ir mes, ir mes imsimės priemonių, kad apsaugantumėme ES biudžetą. Toliau kita galimybė, dėl kurios mes turėtume E, pasvarstyti, tai yra, kad klaidų lygis sumažėjo 2 procentais e, žemės ūkio srityje dėl to, kad sumažėjo išmokų e, garantijų lygis. Tai yra, jeigu atsiranda kažkokia žala, tai jinai atsiranda būtent valstybėse narėse jų biudžete. Taigi šioje srityje mes turime kovoti su klaidomis, nes atrodo taryba pati su savimi negali kovoti ji negali išsiaiškinti, ką valstybės narės gali padaryti, kad prisimtų savo atsakomybę ir sumažintų klaidų lygį. Tai yra tikrai e, blogas dalykas, tačiau tos valstybės narės, kurios balsavo prieš e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą, jos balsuoja tam tikrą prasme prieš save pačias. Ir manau, kad mes turime daryti viską, kad mažintume e, tą klaidų lygį ir tą, prie to turime prisidėti visi. Dėkoju, sako pirmininkas, tai buvo labai, trys labai rimti klausimai. Nežinau, kodėl man. Primin, kodėl aš prisiminiau mano, savo mylimiausią filmą Casablanca su Dambri Bogart, kur gale, filmo pabaigoje yra sakoma, uh, panaikinkime įprastus įtarimus. Taigi, bet man atrodo, kad tai yra rimti e, klausimai. Man atrodo, šitas paskutinis sakinys galėtų leisti pradėti gražią draugystę. Ir galbūt mes būtent taip ir turėtume pradėti savo diskusijas. Rengdamas šiam komiteto posėdžiui, aš svarščiau apie tai, kad galima, aišku, daug dalykų pasakyti apie klaidų lygį. Kai kuriuose sritise jis yra tikrai labai didelis, ypač kalbant apie tą mūsų dviejų procentų tikslą. Tačiau jeigu mes palyginsime su praėjusiais ankstesniais metais mes matysime tam tikrą pagerėjimą, tačiau esminis klausimas, mano nuomonė, yra, kokie procesai, kas padėtų mums judėti e, reikiamą kryptimi, siekti to tikslo. Taryboje mes nematome prasmės kaltinti vieni kitus, mes manome, kad prasminga būtų uh, siekti kažkokių, kažkokios techninės administracinės pagalbos ir e, komisija į tai taip pat turėtų atsižvelgti, nes tik tuomet e, pasikeis situacija. Ir taip pat aš manau, kad tai, ką pasakė ponia Greslė, aišku, yra labai teisingi žodžiai ir E, tas lėšų susigražinimas yra lab, svarbus dalykas, ypač kai kalbame apie ES finansų interesų apgi, apginimą. Nes tai yra visų bendras mūsų reikalas, tai yra taikyti tas taisyklės ir padaryti viską, kad būtų daromos finansinės korekcijos. Ir dėl tų taisyklių ir priemonių taikymo mes galime sumažinti klaidų lygį, mes jau matėme to įrodymus ir, ir manau ateityje pamatysime konkrečius rezultatus. Aišku, mums reikia pagerinti ES fondų lėšų valdymą. E, žinau, manau, kad ne tik parlamentarai ir ir e, parlamento komitetų pirmininkai e, ne tik jie bijo pažiūrėti rinkėjams į akis ir pasakyti, mums tai nerūpi. Iš tiesų pinigai, mokesčių mokėtų lėšos yra tas dalykas, kuris rūpi mums visiems. Tačiau tuo pačiu metu kita diskusijų pusė turėtų būti, kaip mes, turė, kaip mes galėtume užkirsti kelią tam tikrų problemų atsiradimui, kaip galėtume tarsi e, išrauti tą problemą su šaknimis. Galbūt čia padėtų griežta įsikišimo politika ir mokėjimų sustabdymo nuo pat pradžių politika. Jeigu matome kažkokius didelius nusižengimus ir kad būtų sustabdomi mokėjimai, kol nebus pritaikytos kažkokios korekcinės priemonės. Man atrodo, kad labai svarbu būtų suvokti, kad auditorumai iš tiesų sako, kad e, abiejose sritise įmanomi koregavimai ir š, mes turime dirbti šią linkme ir mes turėtume, e, aišku, gauti pilną išsame informaciją, gauti ją laiku ir tai, info, tai aš kalbu apie informaciją apie finansinės korekcijas. Manau, kad į tuos dalykus yra labai svarbu atsižvelgti Ir būtent tai atsispindi rekomendacijose. Mes turime tą ir daryti. Toliau kitas klausimas yra, kas bus, jeigu mes balsuosime prieš biudžeto įvykdymą patvirtinimą. E, man atrodo, kad kol kas mes galime pastebėti pažangą, kad situacija vis gerėja ir manau, kad mes ir turime e, pasitelkę dabar egzistuojančias priemonės ir toliau siekti tų tikslų, tai yra E, siekti techninės administracinės pagalbos, siekti supaprastinimo ir siekti tolimesnio situacijos pagerinimo, nes mums būtent reikia, kad ta situacija pagerėtų. Ir manau, kad mes turėtume suvokti, kad buvo pasiekta progreso ir turėtume didžiausią dėmesį kreipti į tas rytis, kuriuose dar reikia pagerinimo. Kalbant apie F EFSF, e, apie tą laikinąjį pagalbos mechanizmą, reikia pasakyti, kad kad kalbant apie nuolatinį mechanizmą, kuris bus patvirtintas vasario mėnesį, e, atsiprašau, vasarą, Todėl nereikia šiame kontekste kalbėti apie EFSF, kur yra laikina priemonė. Kaip aš jau minėjau atsakydama į ankstesnį klausimą, nemanau, ar, nemanau kad mes šiuo, šiame posėdėje išspręsime visas problemas, kurios atsirado tarp parlamento ir e, tarybos. Ir nemanau, kad reiks dar kartą balsuoti dėl sutarties. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kolegė Českova. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost tady vystoupit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę pasisakyti. Keletas žodžių šiuo klausimu. Man rodos, kad čia labai plataus pobūdžio diskusija yra tiek daug problemų, kad man primena kabutėse kalėdų eglutę, bet gerąją prasme. Porą dalykų norėčiau paminėti. Buvo paminėta Čekija, kolegė minėjo Čekiją kaip viena iš nuodėmingųjų nusižengiančių valstybių narių, bet aš jau kartą esu pasisakiusi tuo klausimu jau ir plenarinėje sesijoje. Čekija metinėje apžvalgoje ar ataskaitoje, kiek man žinoma, pirmą kartą buvo paminėta, buvo atkreiptas dėmesys į kai kurios trūkumus ir noriu konstatuoti tai, kad tikrai neteisinga būtų vadinti Čekiją, skaičiuoti Čekiją prie tų nusižengiančių valstybių narių, nes e, ar kalbėtumėm apie klaidų lygį ir apie ekonominės sąlygas, situacija tikrai nėra tokia pat kaip e, pietinėje Europos dalyje. Čia turiu galvoje Ispaniją, Portugaliją, Ispaniją, Ispaniją Italiją ir Graikiją. Kad ir kaip man tos valstybės narės patiktų, vis dėlto turiu tai pasakyti. Uh, Aš e, prašiau ir iš komisijos informacijos, ir pati įvairių kontaktų užmėsgiau ir štai ką sužinojau - klaidų lygis ir kiti mums metami kaltinimai, pavyzdžiui, susijęs su lėšų valdymu, nėra to, tie nusižengimai tokie gilus, tokie reikšmingi, kad reiktų uh, Čekiją minėti tam pačiam valstybių narių sąraše. Be to reikėtų dar skirti situaciją eurozonos valstybių narių ir ne eurozonos valstybių narių turinčių savo valiutą. Kaip tik tame kontekste noriu iškelti vieną klausimą. Kadangi tuo klausimu ir mūsų komitetas neseniai diskutavo jau Kaip ketinate užtikrinti tai, kad e, Europos investicijų banko kapitalo portfelis bus garantuotas, kad to kapitalo bus pakankamai užtikrinama? Juk Europos investicinis bankas to kapitalo turėtų turėti ir remti juo visas valstybės narės. Ir tas lėšas būtų galima, pavyzdžiui, paimti kaip tik e, ar perkelti iš nepanaudotų struktūrinių fondų lėšų. Be abejo, reikia dar pagalvoti apie tai, kaip konkrečiai tai gyvendinti, bet EIB greičiausiai ketina restruktūrizuoti Graikijos valstybės skolą, bet to pačiu juk reikia užtikrinti ir e, institucijos skolinimosi reitingą, trigubą A reitingą. Taigi noriu jūsų paklausti, kaip vertinate šio klausimo ateitį? Nes visa tai, ką iki šiol girdėjau, yra man kol kas nelabai įsivaizduojama. Dėkuoju. Ačiū kolegiai Češkovai. Dabar turint galvoje mus spaudžiantį laiką, siūlau pereiti į paskutinį klausimų raundą. Ir dar viena pastaba dėl tų nuodėmingųjų valstybių narių čia veikiau religinio pobūdžio terminas jau. Ir aš e, visai neseniai mačiau štai tokį šūkį, kiekvienas šventasis turi savo istoriją ir kiekvienas nuodėmingasis e, turi ateitį. Taigi taip į tai žiūrint panašu, kad e, turi, galime turėti vilties ateityje, kad viskas pastaisys. Tikrai nereikėtų suprasti mūsų kalbų kaip kaltinimo, kaip užsipuolimo, mes tiesiog siekiame uh, E, padėties pagerinimo. Ir tą darome kartu, ir taryba, ir parlamentas. Bet be abejo, reikia, aišku, kreiptis į atsakinguosius, e, galinčius ką nors padaryti, nes mes esame parlamentas, e, piliečių atstovai ir galime tik tai pilti druską ant tos pačios žaizdos ir nuolat apie tas problemas priminti. Dar porą kalbėtojų sąraše, kolega Sondegardas ir pranešėjas Jelneris. Nežinau, gal ko nors nepastebėjau, bet jeigu vis dėlto jau bus visi norintys pasisakyti, tuomet ir baigėme registraciją. Kolega Sendegard. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nelabai supratau atsakymą dėl kaip, kokia bus situacija rytoj dėl 43 punkto, kai mes jį svarstysime. Iš tiesų labai blogai, kad taryba nedalyvaus svarstant tą darbo tvarkės punktą. Nes mes iš tiesų tikrai labai dažnai patiriame tokią situaciją, kai tarybos atstovai išeina, kai, kai jiems užduodami klausimai, arba iš vis neteina, arba ateina, kai jau diskusija būna pasibaigus ir net jeigu ir taryba ir neturi ką pasakyti, vis tiek būtų gerai, kad jie išklausytų diskusijų, nes rytoj mes labai dažnai minėsime sutartį ir kadangi būtent e, mes ją minėsime, tai būtų labai svarbu, kad taryba dalyvautų mūsų diskusijose. E, didžioji parlamento dauguma nusprendė neteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir e, manau, kad taryba dabar tiesiog vengia e, diskutuoti su mumis. Kita vertus yra abejojama, ar parlamentas turėtų tvirtinti tarybos įvykdymo, e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ar ar tas biudžeto įvykdymas turėtų būti tvirtinamas per komisiją, ar mes turėtume tvirtinti jį automatiškai, aš to nesuprantu. Ar mes dabar ginčijamės dėl to, kad tarybos biudžeto įvykdymą turi tvirtinti parlamentas, ar, ar toks klausimas iškyla? Taigi, jeigu um, tą biudžeto įvykdymą tvirtins komisija, tai bus žymiai sudėtingesnis kelias. Aš manau, kad būtų prasmingiau dėrėtis ir kalbėtis tiesiogiai su taryba. Nes, aišku, yra buvę e, tam tikrų išimčių, tai yra e, Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, buvo vienintelė puikiai išimtis. Ir tai įrodo, kad kai pirmininkaujanti valstybė nori, ji gali diskutuoti, ji gali atsakyti e, į klausimus raštu. E, tie atsakymai buvo randami e, pirmininkaujančios valstybės interneto puslapė. Taigi, tai vis tik yra politinės valios, noro klausimas. Jeigu pirmininkaujanti valstybė nori, ji gali viską padaryti. O kitoms pirmininkaujančios valstybėms atrodo, kad tai yra neįmanoma. Taigi, kasmet mes nuolat užduodame tuos pačius klausimus ir nuolat klausime, kodėl taryba nuolat pereikvoja vertimui raštu skirtas lėšas, pagal tą eilutę skirtas lėšas. Ir kasmet taryba nori dargi didinti e, tas lėšas. Nors jos, atsiprašau, neišnaudojamos. Ir taryba tarsi nori iš to turėti rezervą e, pastatams. Tačiau mes kol kas nematome tų konkrečių vertimo poreikius atitinkančių skaičių. Taigi, jeigu mes negauname atsakymų į tokius elementarius klausimus, galbūt ministrė dabar pasakys, atsakys, Tačiau juk mes čia kalbame apie milijonus eurų ir tada kyla problema, kaip paaiškinti piliečiams tas lėšas. Taigi labai sudėtinga diskutuoti su taryba. Dėkoju, mane informavo, kad e, ministrai reikia spėti į lėktuvą, todėl jinai turės 15 po 4 palikti mūsų posėdį, todėl norėčiau suteikti jai progą atsakyti. Kolega Fielner, kalbėsiu labai trumpai. Ji jau, buvo, ji jau minėjo, kad, kad su šiomis diskusijomis grįši taryba. Sakote, kad, na, ne. Uh nekeliaujat per valstybės narės, aš sakyčiau, reikėtų tokiu daryti, nebūtinai įvardinti ir sugėdinti jas, bet vis tik tai reikėtų aptarti tuos klausimus su, su valstybėmis narėmis. Juk 58 procentai klaidų galėjo būti nustatytos ir ištaisytos valstybių narių lygmenių. Tai kaip, ką gali padaryti, jeigu neaptari to klausimą. Ir pasidalytas valdymas reiškia, kad tai yra pasidalyta atsakomybė, o ne atsakomės nebuvimas. Ir pabaigai, kaip ponė Greslė sakė, susigražinimo sistema ir veiksminga sankcijų sistema. Kai kalbame apie, kai kalbės, kai, kai, apie kitą sanglodos periodą laik, kalbėsite su ministrais kitais tikrai labai pakalbėkite to klausimu. Matėme, kad labai puikiai jūs dėl sankcijų dirbote su kitais ministrais. Iš tikrųjų, reikia kalbėti ir apie regioninės plėtros sritį taip pat ir jūs turite puikios patirties ir tikrai galėtumėt tą padaryti diskusijose, dirbdama kartu su, kitom, su kitais ministrais. Ačiū kolegai Fjellneriui. Dabar žodis ministrė, atsakykite. Uh, be, uh, Rytoj tarybai bus atstovaujama, bet atstovausiu tarybai ne aš, uh, nes iš valstybės tarnautojų atstovaus tarybai ir galbūt gal tikrai reikėtų galvoti, kaip tuos sprendimus surasti. Galbūt iš tikrųjų, jeigu mm, kalbame apie diskusijas, gal tie reikalavimai yra labai griežti, turint omenyje, kad ta istorija jau ilgai tęsiasi. Gal reikėtų surasti kitokį sprendimo būdą. Nes jeigu bus dialogas, tai turėtų būti ir tarpusavio e, sutarimas, susitarimas. Tai yra dialogo esmė, tai yra tarpusavio sutarimas. Manau, kad būtent to reikia kai kalbame apie diskusijas dėl to, kaip interpretuoti tai, kas yra pasakyta sutartyje. Man atrodo, dėl to reikia tarpusavio sutarimo. Man atrodo, tokių dalykų gal neįspręsi tokioje salėje kaip ši ir, ir, ir galbūt tą pačią poziciją išsakyčiau ir dėl to kaltųjų įvardyjimo ir sugėdinimo. Mes turime kitokios patirties. Mano patirtis yra tokia, kad jeigu nori kažką pakeisti, turi suteikti žmonėms galimybę tą padaryti, turi padėti, patarti parodyti kelią, kaip dirbti konstruktyviai toje srityje, kur kažkas neveikia, o ne sakyti, kad e, jūs kažkokie nusidėjėliai, jūs turit e, susigėsti ir taip toliau. Reikėtų pragmatiškiau žiūrėti tai, pasakyti, kad turime aišku bendrą tikslą ir turime bendrų priemonių jį pasiekti. Ta, pasakyčiau ir finansinė, apie finansinės korekcijas ir apie visą bendrą bazę šios ryties. Uh, Toliau apie Europos investicijų banką kalbant, audito rūmai neišsakė jokių pastabų, kiek aš žinau, dėl EIB. EIB yra aptariamas kitose sritės, sritise, pavyzdžiui, dėl jo galimybės užtikrinti augimą, mm, paskatinti tinkamus projektus valstybės narėse, kur bankas dirba. Gal aš klystu, bet man atrodo, čia gal toks bendras mano toks įvertinimas būtų toks, kad labai sunku būtų valstybių narių dabar prašyti daugiau lėšų įnešti Europos investicijų banką. Juk reikia užtikrinti pusiausvirą, kad triguba A būtų labai griežtai prižiūrima, juk tai yra esmė, kai kalbame apie Europos investicijų banko veiklos modelį Aišku, galima daug plačiau apie tai kalbėti, nes, aišku, Europos investicijų banko buvo paprašyta mm, iš valstybių narių vadovų pamastyti, kaip jie galėtų daugiau prisidėti prie augimo ir užimtumo didinimo mm, visų planų europinėme kontekste. Ir e, ponės Českovos pastabos dėl Čekijos, man atrodo, tikrai yra įspūdingos. Tai aiškiai parodo, uh, kad galime surasti daugiau konstruktyvių priemonių problemoms spręsti, nebūtinai vien tik tai apsiriboti reikia kaltųjų įvardyjimų ir sugėdinimui. Dėl tarybos galimybių turėti gerą biudžetą, kiek esu informuota, taryba jau ėmėsi priemonių dėl 2012 metų biudžeto procedūros. Uh, kad būtų galima biudžetinėse eilutėse tai, kas numatyta atitinkamai sumažinti, priderinti prie realių poreikių. Tai gal ties to apsistosiu. Ir paskutinė pastaba pranešėjui noriu pasakyti taip, kaip aš ir iš pradžių sakiau, darysiu taip, kad aš atsiskaitysiu tarybai apie diskusijas, kurios čia įvyko. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad taryba žinotų, ko, kaip buvo sutikta tarybos rekomendacija, kad įvyko ši diskusija, kokie buvo esminiai momentai aptarti tose diskusijose. Man atrodo, tarybos nariai visiškai sutinka su tuo, kad labai rimtas yra klaidų klausimas ir kad labai svarbu yra užtikrinti, kad klaidų lygis mažėtų tiek galvojant apie skaičių, tiek galvojant apie apimtis. Pane Makret Vestager, norėčiau labai padėkoti viso komiteto narių, mes, e, narių vardu. Aš e, noriu labai padėkoti Jums, manau, kad tai yra puikios draugystės pradžia. Uh, ir mes toliau kalbėsime apie tai, kaip galima būtų veiksmingai ir gerai e, panaudoti pinigus Europos Sąjungoje. Okay. Okay. Okay, wir können. Um, if we like uh, here on this topic, uh, we can please. Jei dar šią temą norėtumėt toliau kalbėti, mes galime. Taip, prašom. Norėčiau pakviesti komisarą Šemetą, jei pageidautumėt, išsakyti savo komentarus dėl šios biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros dalies. Jei pageidautumėt, prašom. Uh, o tada jau perėsime prie kitos temos. Much, uh, uh Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti poniai ministrai už išsamų pozicijos pristatymą ir iš esmės norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Danijai už subalansuotą poziciją pareikštą rekomendacijose parlamentui. Ir parlamentas tikriausiai e, pripažįsta, kad mes darome pažangą ir susitelkę esame ties tomis sritimis, kur pažanga yra būtina. Ir dabar yra skirstamas dėmesys tarp politikos krypties formavimo ir valdymo sričių. Kai kuriuose srityse esame užfiksavę gerų rezultatų per keliarius metus, o, pavyzdžiui, sanglaudos politikos kontekste teigiamos tendencijos 2010 metais um, sustojo ir um, dabar kaip tik didžiausias dėmesys yra skiriamas anglaudos politikai ir valstybių narių prisimtai atsakomybei. Šiuo klausimu labai svarbu, kad valstybės narės prisimtų visą joms tenkančią naštą susijusią su e, valdymo pasidalymu. Galiu pasakyti, jog komisijai tikrai rūpi e, nuolatinė pažanga ir jos užtikrinimas tą mes galime pasakyti tiek tarybai, tiek parlamentui. Komisija nuogasta, um, nerimauja dėl to ir, ap, ir apmaudu dėl to, kad valst, trys valstybės narės balsavo prieš. Tiesa, kai kuriuos e, nuogastavimus tikrai suprantame, pavyzdžiui, dėl to, kas susijęs su kai kurių valstybių narių um, veiklos rezultatais, su, su nacionaliniu valdžios institucijų e, veikla. Bet tikimės, kad situacija ateityje gerės būtent tą linkmę, kad e, bus galima orientuotis į plačią daugumą, kuri patvirtino rekomendacijas. Praėjusių metų biudžeto vykdymo patvirtinimo e, rezoliucijoje e, buvo pažymėta, kad svarbiausia, jog valstybės narės bendradarbiautų su komisija ir kad komisija būt, vykdytų biudžetą pagal patikimo biudžeto valdymo principus. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, reikia gerinti sąnaudų mm, veiksmingumą įvairių programų ir įgyvendinti tai, ką komisija siūlo finansų reglamente bei daugiametėje finansų programoje. Kalbant apie trumpalaikę perspektyvą, komisija ir toliau palaikys kontaktą su visomis suinteresuotomis šalimis ir stengsis atsižvelgti į auditorumų metinę ataskaitą bei tarybos pateiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijas. O žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą be abejo reikia minėti e, finans, finansų reglamento peržiūrą ir taip pat e, daugiametės finansinės programos busimosios peržiūrą. Komisija E, teikia pasiūlymus, kurie orientuoti į fondų stiprinimą, į e, tinkamus valdymo mechanizmus e, kita vertus taip pat. Ir rekomendacijose yra pažymėtos kelios rytis, kuriuose dar reikėtų situaciją gerinti. Komisija be abejo į tai atsižvelgs visiškai nedelsdama ir nevilkindama. Nieko ačiū. Much, Dėkuoju Dėkoju, ponė komisarė. Manau, kad dabar galime baigti diskusijas dėl ketvirtojo darbo atvarkės punkto ir galime pradėti nagrinėti penktąjį darbo atvarkės punktą. Pone Greslė, ar dėl, dar dėl ketvirto punkto aš norėjau pasinaudoti progą pakalbėti su ponu komisaru ir pranešti jam tokią žinę. Vakar vienoje darbo grupėje mes parengėme tekstą dėl Olafo reformos. Šiandien vakare mes jį dar išsiųsime e, koordinatoriams, o koordinatoriai pristatys savo frakcijoms. Taigi norėjau tiesiog jums pranešti, kad yra jau visos pozicijos ir mes e, toliau galėsime vykdyti Olafo reformą. E, norėjau jums pranešti, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbus mums visiems aspektas. Tai yra gera žinia jums, ponė komisarė. Äh, Dėkoju, ponė Greslė. Baigiame ketvirtąjį darbo tvarkės punktą, skelbiu penktąjį darbo tvarkės punktą. Tai yra 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas trečias skirsnis ir norėčiau paklausti jūsų, ar šioje vietoje jūs turite kažkokių pastabų dėl penktojo darbo tvarkės punkto, ar iš pradžių suteiksime žodį pranešėjui. Aš siūlyčiau pirmiausia išklausyti pranešėjo, paskui jūs galėsite pakomentuoti, ponė komisarė. Taip? Prašau, ponė Fielner. Labai ačiū. Visuomet pasirengęs. Visų pirma, noriu pasinaudoti tą progą, kadangi jau parašiau savo pranešimą, dar nebaigiam darbo, tačiau didelė dalimi galima pasakyti, kad didžioji darbo dalis jau atlikta, ką turėjau padaryti. Aišku, dar daug liko, bet noriu pasinaudoti šią progą todėl ir padėkoti visiems. Ir audito rūmų e, atitinkamoms tarnyboms noriu padėkoti, nes tikrai didžiulis čia buvo atliktas darbas, aš daug skambinau net audito rūmų nariams, aiškinausi e, vis, visus klausimus. Ir komisijos tarnyboms noriu labai padėkoti. Tikrai e, labai noriai buvo atsakoma į mano klausimus, buvo dirbta labai konstruktyviai, e, pateikiant informaciją, kas yra šio pranešimo esmė. Taip pat noriu padėkoti Menti ir Kristof iš sekretariato be kurių pagalbos nebūčiau galėjęs parengti šio pranešimo padėjėjai. Padėjėjas šnipžda, kad ir jam reikia padėk padėkoti, dėkoju ir jam. Tikrai vos nepamiršau. Būtent todėl ir turime padėjėjus, kad jie mums primintų, kad reikia padėkoti. Ir jiems taip pat. Taigi, kalbant apie e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą e, Švediškai mes e, sakome, kad e, po tamsių laikų būna ir prošvaiščių. Ir aš, na, galėčiau čia dar daug taškį padėti, kad e, Europos parlamentas nusprendžia a, trys taš, daug taškis ir, ir į, į biudžetą įvykdy, įvykdy, biudžeto įvykdymą patvirtinti. Kol kas, ką tai, ką tai reiškia, tai reiškia, kad a, kol kas dar nenusprendėme patvirtinti ir nepatvirtinti a, biudžeto vykdymą, nes audito rūmai iš, išryškino tam tikrų problemų, kurias turime visų pirma aptarti. Mano požiūris yra toks, kai su šešėliniais pranešėjais kalbėjau apie tai, aš tikiuosi dėl to, kad nenustebins jų tai, kad a, Kaip pamatysite, e, pirmame rezoliucijos punkte yra kalbama apie keturias prioritetinės priemonės, veiksmų sritis. Ir e, būtent sprendimas tvirtinti biudžetą ar ne priklausys nuo komisijos atitinkamų veiksmų dėl tų prioritetinių veiksmų sričių ir atitinkamų planų, kaip spręsti tas problemas. Tad mano pasiūlymas yra būtent daug taškis kuris stovi vietoje žodžio patvirtinti ir nepatvirtinti biudžeto įvykdymą. Aš gal plačiau pakalbėsiu apie, apie tas prioritetinės veiksmų sritis. Visų pirma, 19 punktas. Labai daug kalbėjome, aišku, ir tai yra finansinės inžinierijos priemonės. Mus labai neramina šių priemonių valdymo silpnusios pusės ir kolegų pozicijos yra labai aiškios to klausimo. Mes galvojame, kad komisija kol kas neturi pakankamai informacijos apie šių priemonių panaudojimo naudingumą sanglaudos rytyje. Ir reikia nepamiršti, kad finansinės inžinierijos priemonės turi vaidinti vis didesnį vaidmenį nauja, naujoje daugiametėje finansinėje programoje. Todėl tai yra prioritetinė e, veiksmų sritis. Būtent mes norime, kad būtų visa informacija, visa tai komisija, kaip žinome, atliko, kad gautų visą reikalingą informaciją. Toliau reikia įvertinti tą informaciją, kurią gauna komisija ir nustatyti, ar yra pasimokyta iš patirties laidų ateičiai ir galiausiai pateikti ataskaitą parlamentui kasmet dėl finansinės inžinierijos priemonių panaudojimo naudos, ypač įvertant, ką komisija turėtų padaryti padidintos rizikos rytis. Turiu pasakyti, kad vakar visi komiteto nariai gavo darbinį dokumentą iš komisijos būtent dėl finansinės inžinierijos priemonių sanglaudos rytyje ir aš labai sveikinu tą faktą. Uh, Aš dar neturėjau laiko detaliau išanalizuoti šio dokumento, bet planuoju tai padaryti. Žinau, kad šio dokumento tikslas yra suteikti parlamentui visą informaciją, visą, būtent tai, ko aš nuolat ir prašiau, renkdamas šį tekstą. Taigi, tikiuosi, kad tas tekstas būtent atitiks, patenkins mūsų reikalavimus. Ir kaip mes jau girdėjome iš komisijos tas priemonės ketinama tobulinti kitam, e, galvojant apie kitą finansinį laikotarpį. Tačiau vis tik tai keista matyti tai, kad šiame e, finansinės programos laikotarpyje trūksta vis tik tai informacijos. Ir atrodo, kad tarsi iš komisijos yra taikomas toks požiūris dėl tos finansinės inžinierijos priemonių, kad tarsi yra bandoma, kas veikia, kas ne eigoje. Yeah iš tikrųjų galbūt svarbu matyti kaip realiai tos priemonės veikia ir gal reikėtų ne eiti taip aklai iš pabandymo keliu, bet reikėtų surinkti turimą informaciją ir užbėgti problemoms už akių, o ne taisyti problemas eigoje. Būtent matyti tokią galimybę čia, surinkti informaciją ir pasiremiant tą informaciją jau geriau viską orientuoti ateityje ir geriau panaudoti tas priemonės. Ir aš būtent tikiuosi, kad ta informacija, kurią vakar gavome, padės mums atlikti tokią analizę. Toliau kitas prioritetinis punktas. Prioritetinės veiks, veik, prioritetinė veiksmų sritis, tai yra ketvirtas punktas. Čia būtų um, atskaitomybės grandinės patikimumo stiprinimas. Vėlgi audito rūmai čia išryškino uh, rimtų uh, spragų metinės ataskaitose, tačiau bendrai komisijos vidaus auditoriaus nuomonė buvo kritikuota iš audito rūmų. Pas, audito rūmai pasakė, kad tikrai galima labai smarkiai dar gerinti atskaitomybę, ypač kai na kalba apie valdymo ataskaitas. Ir aš e, tikėčiaus aiškių politinių deklaracijų iš komisijos, kad tikrai ketinama gerinti biudžeto įvykdymo atskait, atskaitomybę, kad taip pat ir po metinės e, veiklos ataskaitomis būtų komisaro parašai. Parlamentas seniai prašo komisarų pasirašyti, aiškiai parodant, kad jie prisima atsakomybę už jų už, už, už atliktą veiklą. Sako, kad generaliniai direktoriai turėtų pasirašyti, tačiau mes praeitais metais aiškiai įrodėme, kad ne, reikia, kad taip, generalinis direktorius pasirašytų, tačiau jis aiškiai pasakytų, kad visa tai buvo aptarta su komisaru. Bet aš galvoju, kad galbūt atėjo laikas, kad dar ir komisaras pasirašytų taip, aš visą tai išklausiau, viską girdėjau ir, ir taip toliau kad būtų dar papildomai ir komisaro parašas. Gal reikėtų to papildomą žingsnį. Toliau kalbant apie priečytinius veiklos rytis, reikia pasirūpinti taip, kad metinės atas, veiklos ataskaitos bū, būtų parengtos e, galvojant apie objektivumą ir mm, vengiant e, nerealistinių paskaičiavimų. Taip pat reikia privalomų išsamių ko, rekomendacijų komisijai, kaip likutinės laidas reikia paskaičiuoti ir kaip tai turi sėtis su audito rūmų nustatytų klaidų lygiu. Taip pat prašyčiau, kad dar kartą būtų sugrįžta prie e, vidaus auditoriaus bendros nuomonės įvertinimo. Ir taip pat dėl e, bendro valdymo sustarimo ir ketinimo kom, iš komisijos pusės įmonių sektoriuje tą patį daryti. Mes žinome, kad dėl įmonių valdymo komisija čia dirba toje srityje, galvojant apie pratų sektorių, bet aš galvoju, gal būtų įdomu pasižiūrėti į tos dokumentus ir gal komisija galėtų iš, to pasim, iš tų savo rengiamų dokumentų pasimokyti kad tai, ką jį daro privačiam sektoriu, galėtų pritaikyti ir savo, nes tikrai būtų keista, jei privatus sektorius e, turėtų laikytis aukštesnių reikalavimų, nei komisija kelia pati savo. E, trečia prioritetinės veiklos rytis būtų siejama su um, iš anksinių finansavimu, tai yra 46 punktas. Žinoma, pagrindas yra čia tas, kad audito rūmai nustatė dvi problemas dėl iš anksinių finansavimo. Visų pirma tai, kad jis smarkiai išaugo uh, nuo 2005 iki 2010 metų. Kitas dalykas yra, kad išankstinis finansavimas smarkiai įtakoja klaidų lygį, ypač išorės pagalbos, vystomosios pagalbos ir e, mokslo tyrimų e, sritise. Čia, man atrodo, yra e, dviejų rūšių rizika sėtina su tokiu išankstiniu finansavimu. Visų pirma, ta didesnė rizika yra tuo atveju, kuomet um, naudos gavėjas, pavyzdžiui, yra nemokus, kaip paaiškėja galų gale. O kitas dalykas, kuomet um, iš visų išlaidų pagrindimas yra atidinamas vėlesniam laikui. Tai reiškia, kad klaidos gali būti ištaisomas arba jam gali būti iš. Tai yra, e, klaidų negalima nustatyti iš anksto ir negaliu užkersti kelio jom e, e, iš anksto, kadangi yra visos išlaidos fiksuojamos tik vėliau. Tai čia aš sakyčiau, būtent tokios yra dvi uh, Mm, veiklos rytis. Visų pirma, reikėtų informuoti parlamentą, kodėl yra numatyta taip didinti iš ankstinį finansavimą. Ir manau, kad yra vienas iš tokių klausimų, į kuriuos dar neatsakyta. Ir, ir mes labai lauktumėm mm, ir, ir jūsų kolegų reakcijos atitinkamosios rytise, ten, kur tas padidėjimas yra labai didelis. Ir antras dalykas, mes kalbame, iš ankstinis finansavimas turi būti sumažintas iki tokio lygmens, koks yra absoliučiai būtinas minimaliausias procesas, kokio būtinai reikia e, naudos gavėjų, kad jis galėtų pradėti projektą. Toliau kalbant apie sanglaudos politikos mechanizmus, jau vyko tam tikros diskusijos su, su, su ministrė pirmai, kai kalbėjome e, tuo klausimu, tačiau Saru Han mes kalbėjomės, e, mes labai plačiai aptarėme šį klausimą. Uh, mes bandėme išsiaiškinti, kaip komisija prižiūri valstybės narės šioje srityje. Ir vis tiek man lieka dar porą klausimų. Ir po tų diskusijų. Visų pirma, ar komisija turi reikiamas e, priemonės kažkaip įtakoti prižiūrimas valstybės narės ir jeigu taip, ar komisija realiai pasinaudojo tokiamis priemonėmis. Šiame etape aš kaip bandyčiau atsakyti, kaip, kaip, kokią išvadą daryčiau iš tų klausimų, tai kad kai kurios priemonės atrodo tiesiog nėra pakankamai veiksmingos. Tas būtų pasakytina apie didžiąją daugumą finansinių korekcijų. Aš valstybės narės gali uh, nefinansuotinus projektus pakeisti kitais projektais, e, kai vykdomos tos finansinės korekcijos. Ir faktiškai visą tai e, e, daroma tarsi virtualiai. Tai ar ta priemonė efektyvi tada? Kitas dalykas, galbūt kai kurie įrankiai nepakankamai efektyviai taikomi, pavyzdžiui, sustabdymai ar nutraukimai mokėjimo. Matome, pavyzdžiui, klaidų lygis išaugo, nežiūrint to, kad vis daugiau naudojamas mokėjimų e, nutraukimas mes taip pat ži dabar žinome, kad komisija žino, kur yra didžiausias klaidų lygis ir vis tiek man lieka toks įspūdis, kad galbūt jeigu mes žinome, kur yra tos klaidos ir didiname vis tiek tą mokėjimų nutraukimą, bet vis tiek tas klaidų lygis išlieka aukštas, tai galbūt tai rodo kažką tai. Gal reikėtų uh, atkreipti tai dėmesį ir, ir man tiesiog keista, kad 2010 metais regionės plėtros fondo ir sanglaudos fondo um, srityse, kur mes žinome, kad klaidų lygis labai išaugo, nebuvo pritaikyti mokėjimų nutraukimai. Tad aš daryčiau tokią išvadą, kai kalbame apie prioritetinius veiksmus ir efektyvų sankcijų mechanizmą, kad visų pirma, uh, norėtumėm, kad komisija padėtų parlamentui sukurti labai efektyvų sankcijų mechanizmą kitam daugiametės finansinės programos laikotarpiui. Šiame kontekste mes galvojame, kad visų pirma svarbu yra e, e, riboti galimybės nefinansuotinus projektus pakeisti kitais projektais, kurie irgi gali būti po to, kaip paaiškėja, nefinansuotini. Uh, Manau, kad tikrai tos galimybės kaž, vienus projektus keisti kitais turi būti labai ribotos. Ir antras dalykas, valstybės narės turėtų bū, privalėti susigražinti lė, tą finansavimą, kuris neturėjo būti skirtas, tam, kad tikrai e, mokesčių mokėtojams tai nebūtų papildoma našta. Ir panas Kasimarkakis apie tai kalbėjo. Ir aš manau, kad taisyklės turi daugiametį finan, daugiametės finansinės programos taisyklės turi sukurti reikiamas paskatas valstybėms narėms efektyviai um, veikti, gerai veikti. Ir komisija turėtų privalėti pritaikyti baudas toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko tokių reikalavimų ir netgi nutraukti programas tuose regionuose, kurie nekarta pažeidžia taisyklės. Tai būtų tokia išvada, kokią aš daryčiausi iš tos situacijos, kuomet problemos vis kartojasi ir kartojasi ir dažniausiai tose pačiose valstybėse narėse ir dažniausiai tose pačiose tos valstybės narės regionuose ir dažniausiai tose pačiose programuose kurios įgyvendinamos tose e, regionuose. Aš manau, kad e, valstybių narių atsiskaitimo procesas keliaujantis per komisiją turėtų irgi pato, būti patobulintas, kad e, komisija galėtų geriau vykdyti savo kontrolės pareigą. Toliau, kalbant apie tos prioritetinius veiksmus, ką aš dar siūlyčiau galbūt aš kaip pranešėjas dar pateiksiu kažkokių pakeitimų, nes aš Matau, kad komisija atsiuntė įvertinimo ataskaitą parlamentui praeitą savaitę. Labai laukėme to. Labai, labai laukėme tos įvertinimo ataskaitos. Ir turiu pasakyti, iš pirmo žvilgsnio nelabai tas įspūdis koks, bet, na, aišku, gali pasakyti, o, oh, Gavome įvertinimo ataskaitą žinome, kovo 20 dieną patvirtintą dalyvavimą. Tai reiškia, taip, turėsime galimybę aptarti tos lasmus prieš balsavimą komitete, komitete, tačiau sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad mes turime būti tikras partneris biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūrą. Bet aš galiu pasakyti, kad, na, gan sunku tai padaryti gerai ir rimtai, kuomet pirmas į kitą ataskaitą turėsime galimybę aptarti kovo 20 dieną. Iššūkis nemenkas bet aš pasistengsiu kažkaip tai tos įvertimo ataskaitos trūkumus aptarti kiek įmanoma geriau, nes man atrodo labai svarbu, kad viską gerai padarytumėm. Ir galiausiai manau, kad pasiremė tuo, ką mes kalbėjome su ministrė, gali būti atitinkamų irgi komentarų padaryta. Pavyzdžiui, kolegos Gajer ir Hasimarkakis. Po to ponas Hasimarkakis perdavė tą darbą ponui Mulderiui. Mes planavome biudžeto įvykdymo patvirtinimo pro, e, kelionę po tris valstybės - Ispaniją, Italiją ir Junktinę karalystę. Mes ketinome aptarti, e, kaip būtų galima su tomis valstybėmis aptarti, kaip būtų galima tą pasidalyto valdymo e, visą darbą patobulinti. Mes išsintėm tokį pageidavimą, tokį raštą, bet negavom jokio atsakymą. Padėjėjas man priminė. Britų ministerija mūsų gal penkis kartus prašė naujos kopijos, nes jis sakė, mes pra, pa, pametėm jūsų laišką, pametėm jūsų laišką, gal penkis kartus siuntėm e, to rašto kopiją jiem. Uh, Kaip ten bebūtų, vakar mes nusprendėme tos kelionės neberengti, nes vis tiek nebespėsime, tačiau tą klausimą vis tiek norėsime aptarti, nes valstybių narių e, čia indėlis yra labai svarbus. Ir manau, kad mes sugrįšime prie tos minties, kad vis tik tai reikės kažkaip tai uh, gal kalbėti su tomis valstybėmis narėmis, galbūt aplankyti jas ir kolegas kviesime prisidėti prie to. Tai, tai tiek. Labai ačiū, būtų įdomu išgirsti kolegų komentarus dėl to pranešimo. Ačiū pranešėjai, Kristoferiai Fielneriai. Sekretariatas man rekomendavo, turint galvoje įtemptą darbo tvarkę, paklausti, ar nebūtų prieštaravimų, jeigu penktą ir šeštą darbo tvarkės klausimus išnagrintumėm kartu, nes jie labai glaudžiai tarpusavį susiję. Taigi ar bus prieštarav... prieštaraujančių, ar vis dėlto galim iš karto ir šeštą aptarti. Norinčių paprieštarauti nematau, taigi taip ir dirbsime. Ir iš karto suteikiu žodį komisijos nariui šiame tai. Tarkite pirmąjį savo žodį, o paskui pradėsime diskusiją. Ačiū, Pone pirmininkė, noriu pirmiausia padėkoti pranešėjui, ponui Fielneriui, už atliktą darbą, už parengtą pranešimo projektą. Dar nuo pat pradžių procedūros, e, turiu pasakyti, darbas buvo labai konstruktyvus mūsų ir pavyko atsižvelgti į kiekvienos klausimus keltus per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Uh, Komisija stengiasi sureaguoti ir šiandieną aš galiu pristatyti mūsų preliminarią poziciją dėl pagrindinių prioritetų, kuriuose, reik, kuriuose reiktų imtis veiksmų, kaip kad teigia pranešėjas savo pranešime. Pirmasis veiksmų laukas yra finansinio valdymo ir, ir finansinio fondų administravimo klausimai. Tai be abejo susijęs su veiksminga stebėsena. Stebėsena užtikrinama per vertinimus, ataskaitų teikimą ir įvairius audito mechanizmus. Džiaugiuosi galėtumas pasakyti, kad dabartinis e, reglamentas finansų bus žymiai pagerintas e, turint galvoje pakeitimus, kuriuos praėjusį gruodį patvirtino parlamentas, o taip pat pritarėms ir taryba. Ypatingai valstybės narės dabar bus įpareigojamos teikti ataskaitas dėl veiksmingo finansinių priemonių įgyvendinimo. Komisija pradės savo darbus nuo 2012 metų vidurio ir rinks duomenis iš valstybių narių susijusius su finansinių priemonių įgyvendinimu. Ši nauja priemonė apims e, naują finansinių priemonių apibrėžti ir finansinės detalės kitas, taip pat e, institucijas įtrauktas į proceso vykdymą, nacionalinius kofinansavimo, bendro finansavimo aspektus ir finansinę paramą išmokėtą galutiniams gavėjams. Remdamasi tais duomenimis, komisija pateiks savo metinę ataskaitą iki 2012 metų spalio pabaigos. Taip pat e, jau buvo pateiktos išsamios gairės 2011 metų pabaigoje, o ten yra kalbama apie techninę e, pagalbą ir kitus aspektus siūlomus valstybėms narėms. Dar vakar gavote komisijos nario Hano ir mano pasirašytą raštą, su kuriuo taip pat prideda, pateikiama ir išsame analizė dėl to, ko buvo imtasi, kokie pasiūlymai gyvendinti komisijos per dabartinį programavimo laikotarpį ir ko ketinama imtis ateityje. Kalbant apie būsimą programavimo laikotarpį, komisija ir toliau stiprins stebėsenos mechanizmus skirtus šioms priemonėms ir tikimės visokiojopos taip pat ir parlamento paramos be abejo šias rytyje. Antrasis prioritetų e, ratas susijęs su veiksminga valdysena. Ir apie tai jau buvo kalbėta taip pat ir per 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Per tą laiką buvo užfiksuota reikšmingos pažangos, ypač tai pasakytina apie e, patikimumą mm, ataskaitų teikiamų e, iš įvairių regionų. Metinės veiklos ataskaitos e, apima daug maž viską, apie ką kalba ir pranešėjas savo pasiūlymuose. Ypač, pavyzdžiui, yra teikiamos gairės e, dėl e, likutinių klaidų ribų ir sisteminės rizikos aptikimo mechanizmų. Taip pat ar prašoma dabar pasiūlyme ir komisijos pasirašyti metinę veiklos ataskaitą. Dabartinė kompetencijos pasiskirstimo struktūra lemia aišku atsakomybės ryčių pas, pasiskirstimą komisijoje tarp valdymo ir politikos lygmens. Ir ta valdymo struktūra visiškai primtina pasirodė ir auditorumams. Jie jų, jo tos sistemos nekvestionavo, netgi priešingai, e, nes kolegija vis dėlto prisima reikiamą atsakomybę už lėšas ar resursus, kurie e, skiriami valdyti generaliniams direktoriams. Ir komisija, komisijos oficialiai dabar paprašyta šaukti reguliarius sustikimus su generaliniais direktoriais. Be, ir mažiausiai tai turėtų apimti du posėdžius per metus susijusius su vidaus kontrole, auditu ir sukčiavimo vengimo klausimais, taip pat ir metinės veiklos ataskaitos aspektų aptarimu. Taip pat reikėtų, kaip prašoma, metinės veiklos ataskaitoje oficialiai patvirtinti, jog pagrindiniai elementai ir mm, patikimumo pareiškimai yra mm, tvirtinami atsakingo komisijos nario. ir atsakingas generalinis direktorius turėtų pareikšti atitinkamą savo poziciją, aišku, teiginiu taip pat dar turėtų būti remiamasi ir departamentų įvairių skyrių direktorių e, patikinimais. Mm, kas savaitiniuose sustikimuose komisija turėtų tvirtinti e, tas ataskaitas, visa kolegija turėtų pritarti jiems ir e, reikėtų be abejo atsižvelgti į bet kokius procedūros patobulinimus. Praėjusiais metais audito pažangos stebėjimo komitetas paragino dar taip pat fiksuoti ir įvairią kitą pažangą, norint užtikrinti nepriklausomą komisijos vidaus kontrolės veiksmų stebėseną. Dabar leiskite man pereiti prie iš ankstinio finansavimo elementų, apie kuriuos kalbama kaip apie trečiąjį prioritetą. Čia reikia minėti naująjį programavimo laikotarpį ir finansavimo ciklą, o visa tai susijęs su pasidalintų tarpusavyje e, valdymo, valdymu ir galiojimais komisija norėtų atkreipti dėmesį į iš ankstinio finansavimo aspektus nuo 2005 iki 2010 metų, nes komisija mano, jog e, tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas šiems klausimams. Reikia užtikrinti, kad gavėjai laiku gautų lėšas, kad galėtų pradėti suplanuotus projektus ir kad būtų užtikrinami tai darant ES ar bendrijos interesai. Taigi atsižvelgiama į vairius veiksnius, kaip kad pavyzdžiui aktualūs finansavimo poreikiai, rizika susijusi su tais veiksmais, trukmė projektų ir kontrolės ir stebėsinos veiksmų um, įgyvendinimas. Šalia šių elementų yra siūlomas taip pat ir um, aiškus stebėsenos mechanizmas pagal finansų reglamentą. 2012 m. sausio mėnesį atitinkamas komitetas susitiko ir numatė, jog reikia taikyti sąnaudų veiksmingumo e, principus labiau. Ir aišku, e, galvoti taip pat ir išorės pagalba bei kitas politikos formavimo kryptis. Be abejo, reikia taip pat ir veiksmingos sankcijų mechanizmo sanglaudos politikos kontekste. Komisija sutinka su tuo, kad priežiūros mechanizmai turėtų būti ir toliau stiprinami. Pasiūlymuose dėl kito programavimo laikotarpio komisija pati teikia įvairių pasiūlymų šiame kontekste. Atkreipsiu dėmesį tik į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, um, grin, grinasis koregavimo koficijantas, atsižvelgimas į sąskaitų duomenis, jeigu į tą dėmesį atkreipia, pavyzdžiui, auditorumai. Antras dalykas yra sąlygos, kurioms esant mokėjimai gali būti nutraukiami ar sustabdomi. Laikotarpis yra sutrumpintas nuo e, nuo 9 iki 6 mėnesių. Na ir be to norima, kad būtų siekiama tikslų, kurie numatyti veiklos programoje. Stengsimės, kad klaidų būtų stengiamasi išvengti kiek įmanoma labiau. Ir apie tai turėtų būti kalbama, pavyzdžiui, metinėje pateikinimo e, pareiškimo ataskaitoje, turėtų būti plačiau taikomos ir e, supaprastintų sąnaudų mechanizmo taisyklės. Visos valdymo institucijos turėtų atrinkti projektus e, patikimai ir užtikrinti, kad e, lėšos būtų užtikrintos dar iki pradedant e, finansavimą, tai vadinamasis retrospektyvus metodas. Ir ataskaitų teikimo mechanizmas taip pat numato kai kurias dar prevencinės priemonės. Pavyzdžiui, remiantis pažangos ataskaitomis bus galima užfiksuoti būsimas klaidas ar galimus e, keblumus įgyvendinant projektus. Komisija sveikina visus pasiūlymus, kurie iškils darybų metu per ateinančio laikotarpio finansinės programos svarstymą ir stengsimės, kad e, visada tai prisidėtų prie veiksmingo es biudžeto įgyvendinimo. Dabar trumpai at, užsimins apie specialiasias auditorumų teiktas ataskaitas, kurios susijusios su rekomendacijomis, kurias pateikė auditorumai. Tikiu, jog biudžeto vykdymo patvirtimo procedūros elementai, kurie dabar buvo pristatyti jau antrą kartą, yra visiškai priimtini. Auditorumai kalba apie valdymo aspektus, kaip apie reikšmingą indėlį, geliant, ge, leidžianti pagerinti veiksmingumą procedūros ir visos sistemos. Ir tie auditai be abejo mums leidžia identifikuoti trūkumus pačių sistemų, um, į kuriuos reikėtų atsižvelgti įgyvendinant e, projektus, mažinant klaidų lygį. Ir komisija be abejo glaudžiai stebės visą tai, kas yra daroma ir stengsis atsižvelgti. Ir stengsis įgyvendinti visas rekomendacijas. Gerbiami parlamento nariai, komisija nori pareikšti visišką savo atsakomybę, kurią jį prisima dėl biudžeto įvykdymo. Aš pristačiau pagrindiniais bruožais tai, kaip komisija vertina savo e, nuveiktą darbą ir būsimą darbą. Matote, kur išvelgiame gerintinas rytis ir per būsimas ir per ateinančias kelias dienas raštu dar patikinsiu, e, jog komisija laikyti savo, ketina laikyti savo įsipareigojimų ir numatysiu visas su tuo susijusias detalės mes sutinkame su visomis prioritetinėmis rytimis, kurias nurodė pranešėja savo pranešime. Dėkoju, ponė komisarė Šemeta. Yra trys norintys pasisakyti kolegos. Kolega Gairi, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešė nes mes e, tarsi artėjame prie bendro tikslo klaidų lygio mažinimas e, biudžeto procese ir pranešimuose yra daug gerų idėjų. Aš pabrėšiu savo keturis prioritetus, tačiau prieš tai norėčiau e, padėkoti už labai kolegialų ir skaidrų darbą, už puikų bendradarbiavimą už tai, kad galėjome atvirai diskutuoti apie tai, e, ką mes galime perimti iš Hatsimarkakio pranešimo į tolimesnį Kristofo Fjellnerio pranešimą. Ir stebint komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimus, vis tik galima pastebėti, kad mes, tas, tas bendradarbiavimas tikrai prisideda ir prie turinio. Uh, ir todėl iš savo pusės dėl Kristofo Fielnerio aš neturiu kažkokių esminių pastabų. E, Nėra kažkokių e, nuomonių išsiskirimų e, su pranešėjų ir SRD, socialistų ir demokratų frakcija. Mes jau anksčiau galėjome identifikuoti, kad tas procesas ir požiūris yra e, bendras. E, Yra tam tikrų mūsų pasiūlymų dėl formuluočių. E, kai kurios formuluotės mums pasirodė per griežtos, tai mes pateiksime savo pakeitimus dėl tų formuluočių. O šiaip atsižvelgiant į sunkumus dėl dabar dėl dabar veikiančios vidaus rinkos kvestionavimo per viešųjų pirkimų procesus, e, galbūt to nereiktų daryti. Ir norėčiau dabar pabrėžti tokius keturis prioritetus. Yra labai gerai koncentruotis į tuos dalykus. Mes palaikome Kristofo Fjellnerio pasiūlymą dėl finansinių priemonių apskritai. E, skaitant jo pasiūlymą, man aš pagalvojau, kad mes dar turėtume pasvarstyti apie kažkokią priemonę ar mechanizmą, kuris padėtų e, sustabdyti finansinės priemonės, jeigu matysime, kad jos vystosi ne ta linkme, kokią norėtume. E, pranešimas mums patinka, e, e, tačiau galbūt reiktų įsivaizduoti kažkokį būtent tą sustabdymo mechanizmą. Šioje vietoje, aišku, e, dar trūksta tokio konkretaus įsivaizdavimo, kaip galėtų tas stabdis, tas sustabdymas veikti, galbūt apie tai dar turėtume padiskutuoti, pasvarstyti, tai būtų mūsų komiteto uždavinys, bet galiausiai ta diskusija E, ypač dėl klaidų lygio sanglaudos srityje, e, turint omenyje būtent tą klaidų lygį, mes turėtume vis tik turėti kažkokią mechanizmą, kažkokią priemonę, kai ir komisija galėtų pasakyti, mes galime sustabdyti uh, kažkokią priemonę, arba kai mes parlamentas matome, kad ta priemonė vystosi ne tą linkme, ar kažkas vyksta neteisingai, tai mes turėtume taip pat gal, turėti galimybę pasiūlyti sustabdyti. Taigi šitoks, kai būtų stabdymo kažkoks mechanizmas, o šiaip mes neturime kažkokių esminių pakeitimų. E, pirmasis punktas, pirmoji dalis man atrodo, e, nereikalinga. Tai, kad komisija yra atsakinga už biudžetą, tai yra parašyta sutartyje, tai parašyta e, finansinėme reglamente, taigi manau, kad nebūtina kartoti šitos nuostatos, ypač kasmet, kiekviename pranešime. Manau, kad ir pati komisija suvokia, kad ji yra atsakinga už biudžetą dėl bendro finansavimo, e, atsiprašau, dėl e, visiško finansavimo atsiprašau, dėl iš ankstinio finansavimo man kyla tam tikrų problemų, kodėl komisija grįžta prie to iš ankstinio finansavimo, ypač, ypač regionų fondų srityje. Tai neatsispindi pranešime, bet iš principo, kalbant apie regionų fondus, reikia e, bandyti su tomis fondų lėšomis padėti atgaivinti ekonomiką, o kadangi tai yra politinis tikslas, kurį Europos parlamentas remia. Todėl aš patarčiau būti atsargesniems, kalbant apie iš ankstinį finansavimą taip aiškiai, kaip tą daro Kristofas Fielneris. E, aš sutinku, kad tai negali būti papildomų klaidų atsiradimo galimybė. Tačiau nepaisant to, mes turime būti atsargus ir suvokti, kokį politinį poveikį gali turėti iš ankstinis finansavimas ir e, neturėtume būtent pasmerkti iš anksto to iš ankstinio finansavimo savo kažkokiamis formuluotėmis. E, šiuo metu kaip tik vyksta disku, diskusijos dėl tarybos, e, su taryba atsiprašau, dėl e, finansinio reglamento, dėl valdymo ir tos diskusijos yra dabar labai rimtos, tokios aršios netgi visą dieną yra skiriama vienam straipsniui ir galiausiai komisijos ir parlamento delegacijos kovojo su tarybos delegacija nes buvo, netgi buvo pastebėta, kad pačiam tarybos atstovui buvo nepatogu e, ginti tą tarybos poziciją, bet kitos pozicijos nebuvo. Taigi, jeigu situacija būtų tokia, jeigu būtų kažkokia studija, kurią būtų inicijavusi komisija ir jeigu toje studijoje būtų parodyta, parodytos galimybės, kaip būtų galima mažinti klaidų lygį sanglaudos politikos rytyje, tai tuomet mes galbūt turėtume kažkokį tai pagrasinimo, pagrasinimo galimybę tarybai ir galėtume jai pasakyti, pažiūrėkite, pavyzdžiui, e, komisijos ekspertai arba nepriklausomi ekspertai e, pateikė tokį rizikos įvertinimą ir atsižvelgdami į tai mes turėtume ne, neturėtume išrasti kažkokių e, mechanizmų, kaip būtų galima sustabdyti iš ankstinį finansavimą, bet leisti e, siekti kitų politinių tikslų, pavyzdžiui, ekonomikos gaivinimo ir panašiai. Taigi, trumpiau sakant, aš būčiau už didesnį lankstumą ir norėčiau, kad būtų e, aišku, su kokia klaidų rizika yra susijęs tas iš ankstinis finansavimas. Ir jeigu būtų kažkokie argumentai, kuriuos galėtume pateikti šiuo klausimu tarybai, būtų puiku. Dėl galimybės dėl galimybės klaidų, dėl e, klaidų atsiradimo galimybės projektų įgyvendinimo stadijoje valstybėse narėse, galėčiau pasakyti, kad e, mums čia reikia vis tik tai kalbėti apie atsakomybės nebuvimo sistemą ir mes iš tiesų norime, kad valstybės narės prisijimtų savo atsakomybę šioje srityje ir tuomet būtų galima kalbėti apie galimybę, kurią kurią turėtų valstybės narės e, atsisakyti tų e, projektų, kurie susiję su, didžiulė, su didžiulė, didžiuliu klaidų lygiu ir pereiti prie kitų mažiau rizikingų projektų. E, taigi būtų labai gerai, kad būtų tokia galimybė, kad būtų tokia priemonė, kuri padėtų valstybei nariai, jeigu ji pati pasteba, pastebi, kad toje, tame projekte yra daug klaidų, pereiti prie kažkokio kito projekto. Jeigu yra. Jeigu kalbame apie retrospektyvius projektus, tai aš pritariu čia pranešėjų, kad čia yra, kyla labai daug klausimų ir daug, aišku, klaidų rizikos. Aš pats pasisakyčiau už tokią formuluotę ir jeigu Ir manyčiau, kad mes kit, kitame, kitų metų pranešime turėtume nagrinėti, su kokia klaidų rizika yra susiję retrospektyvus projektai. Bet lėšų perkelimo priemonė tarp valstybių narių, manau, nėra tikslinga, nes jinai tik tai eina ne, ne, ne tą kryptimį. Dėkoju kolega Gajer, toliau kolega Mulder. Ačiū, pirmininkė. Kaip kasmet, šis procesas kelia tam tikrų emocijų. Matau, manau, jau 17 metai iš eilės. Europos audito rūmai negali pateikti pozityvaus sąskaitų patikimumo patvirtinimo ir tikrai prieš žmonės visunkiau yra apginti uh, tą situaciją, kad Europos parlamentas vis suteikia komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Vienais metais nebuvo suteiktas tas patvirtinimas ir pa, padariniai buvo tikrai dramatiški. Aš manau, jie ir turi būti dramatiški. Jeigu parlamentas nepatvirtina biudžeto įvykdymo, tai aišku, kad turi komisija tai pastebėti, ar tai atsistatydinimo, ar tai dar kažkokių mechanizmų pavydalu. Uh, Aišku, galime pastebėti, kad yra nedidelis pagerėjimas situacijos, tačiau nepakankamai didelis, kad audito rūmai galėtų pozityviai įvertinti sąskaitų patikimumą. Ir manau, kad pranešėjas teisingai padarė, kad neįrašė aiškios pozicijos, ką mes turėsime padaryti ir anksčiau. Aišku, mes Buvo, buvo tokių, kurie prieštaraudavo patvirtinimui, bet tas patvirtinimas būdavo suteikiamas. Aš manau, kad vis tik ateina kažkada tas momentas, kada reikia to nepadaryti. Daug kas ir išreiškia įvairių pozicijų, liberalai žaliai ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, 98 metais, kodėl nebuvo įvyk, suteiktas patvirtinimas, todėl kad buvo aiškiai pasakyta, kad niekas neprisėmė atsakomybės už padarytas išlaidas. Ir todėl iš parlamento pusės tai buvo aišku, kad yra problemos esmė. 2006 metų tarp institucinėme sutarime yra aiškus sutarimas su valstybėmis narėmis, kad valstybės narės kasmet turi pateikti deklaraciją, jog pinigai buvo gerai išleisti. Tai yra valstybės narės turi prisimti politinę atsakomybę. Kai tas sutarimas buvo pasirašytas, paaiškėjo, kad nieko gero iš to, tik keturios valstybės narės jo laikosi ir daro tą, ką reikia padaryti ir parlamentas nuolat kartoja ir kartoja, kad vis tik tai kažkas turi prisimti politinę atsakomybę valstybėse narėse ir tas deklaracijas pateikti. Visi sako, kad santykinai vertinant, tai problemų, problemos nėra. Na, aišku, Santraukoje yra pasakyta iki vasario 15 dienos, man atrodo, deklaracija iš valstybių narių turi būti pateikta ir tuomet jau aiški pozicija turi būti valstybės narės. O parlamentas kaip galutinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija turi laikytis konfidencialumo. Tačiau liberalų pozicija yra, kodėl tai turi būti slapta. Turi būti viskas atvira. Uh, audito rūmo ataskaita yra vieša ir, ir bendrai komisijos darbas yra pakankamai viešas, tai kodėl tada čia mūsų pozicija turi būti konfidenciali? Turi būti aiškumas kiekviename žingsnėje. Ir manau, kad jeigu iš valstybių narių mes prašome to taip turime prašyti ir, ir iš komisijos to paties, ir komisija mm, pasakė, kad e, sutrauktinėje ataskaitoje komisija prisima kolektyvinę atsakomybę ir to turėtų pat pakakti mums. Bet aš nematau priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, jeigu ataskaitą pasirašo generalinis direktorius, tai kodėl negalėtų tos ataskaitos pasirašyti ir komisaras. Uh, Jis yra atsakingas parlamento akimis už tą sritį, tai kodėl jis negali pasirašyti tos ataskaitos? Manau, galų gale politinė atsakomybė yra už tą veiklos sritį ir mes, manau, pakartosime tą pačią poziciją, bet aišku, aš dar turėsiu pasitarti su savo frakcija. Bet esmė yra ir, man atrodo, pranešėjas savo pranešime tai aiškiai pasakė, kad Europos komisija teikia įvairias garantijas, tačiau niekas nežino, kas už tai yra atsakingas. Pavyzdžiui, tie žymėjai 60 milijardų Europos finansinio stabilumo mechanizmui, kas bus pervesta į SM, ES nuo Liepos 1. Taip, nuo Liepos 1. Nesvarbu. 60 milijardų, tai beveik pusė ES biudžeto. Mes paprašėme e, parlamento teisinės tarnybos pateikti nuomonę. Dėl Europos parlamento kontrolės e, priežios įgaliojimų teisinė tarnyba optimistiškai viską vertina. Sako, kad kai tik tai tie pinigai nukeliaus į mechanizmą, tai jau bus valstybių narių atsakomybė. Bet bendrai, kas kontroliuos visas tas garantijas? Ir tą, ką aš minėjau, ir investicijų banką, ir naujieji visi finansiniai mechanizmai ir taip toliau. Mums tai yra lemiamos svarbos klausimas. Mes kaip parlamentas norime, kad metinėje biudžeto procedūroje, kuomet už viską balsuojame, kad viskas būtų aišku. Kai biudžetas sudaromas, atrodo viskas aišku, tačiau kai yra biudžeto įvykdymo patvirtinimas duodamas, tai niekas nebeaišku. Aš todėl norėčiau išgirsti komisaro nuomonę dėl to. Beveik 20 milijardų, kaip teigia pranešėjas, yra teikiama kaip garantijos. Tai jeigu viena iš valstybių narių bankrutuoja, tai kas tada bus su tais milijardais? Aš nežinau kol kas, bent jau visos tos e, skubos tvarka, e, balsavimo visos procedūros mes balsavimo, balsavome dėl tų 16 milijardų. Manau, kad vis tik tai tai yra lemiamos svarbos klausimas. Yra dar daug nežinomųjų. Uh, šioje biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje norėtumėm išryškinti tuos klausimus dar kartą. Vienas dalykas, kas padarė man labai teigiamą įspūdį, aš turiu ir tokį pozityvų elementą pridurti, pavyzdžiui, regioninis ir socialinis fondas, ypač socialinis fondas, turiu pasakyti, kad matome esminį pagerėjimą situacijos. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtumėm į klaidų lygį, palyginti su situacija prieš keliarius metus, situacija labai pagerėjo. Su regioniniais fondais, na, ne visai tokia situacija. Tai kokia galėtų būti priežastis socialinių reikalų? Komisaras, man atrodo, aiškiai yra pasa, sakęs, kad jeigu kažkas yra blogai, sustabdysime mokėjimus. Tai kodėl su regionės plėtros fondais taip nėra? Tie 3,8, 3,7 procentai klaidų. Tas lygis vis dar yra per didelis. Kodėl nėra tokio pareiškimo iš šios ryties komisaro, kad situacija pagerėtų kaip kad su socialiniu fondu? Ir paskutinis dalykas dėl jungtinių tautų Man atrodo, ypač kai kalbame apie krizinės situacijos operacijas, tikrai labai gerai būtų įtraukti jungtinės tautas, bet dėl visų kitų atvejų aš labai abejočiau. Kai valstybės narės duoda pinigus ES, nes galvoja, kad čia kuomet dirba ES, kartu įgyvendinama tam tikrus projektus, tai yra sukuriama pridėtinė vertė. Tačiau, kai ES perduoda tuos pinigus tiesiai jungtinėms tautoms, tai kam tada ta visa apylanka nieko nereikalinga tada tas, ta ES pakopa. Valstybės narės gali tiesiog jungtinėms tautoms tada tas pinigus nusiųsti. Mes kaip liberalų frakcija labai kritiškai e, vertiname jungtinių tautų įtraukimą tais atvejais, nes čia be to ir kontrolės e, problema iškyla. Pirmininkė, tai tiek pastabų būtų pirminių, galvojant apie šią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Dėkoju kolegai Jan Mulder, kuris kalbėjo Alde frakcijos vardu, dabar kolega Bretpolts. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau prisiminti ankstesnės diskusijas, kuomet buvo cituojamas filmas Casablanca. Kuomet yra atleidžiamas įtariamasis. Ir ta situacija atrodo vis kartojasi ir mes kasmet girdime tos pačius e, pasiaiškinimus, kodėl kilo problemos tvirtinant biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Norėčiau pateikti keletą esminių dalykų. Me, mes girdėjome, ką sakė ministrė, mes girdėjome, ką pasakė kolegos dėl klaidų lygio ir mes žinome, kad 90 procentų klaidų yra padaromos valstybių narių lygmenyje, tačiau po, e, Kristofis Fielneris savo pranešime yra teisus, kai jisai e, kalba apie tai, kad komisija nepadaro visko, kad e, padėtų valstybėms narėms valdyti fondus, geriau panaudoti fondų lėšas. Ir E, pavyzdžiui, ne, nebūtinai valstybės narės, bet pavyzdžiui, regionai dažnai būna atsakingi už fondų lėšų panaudojimą, bet aišku, komisija negali perkelti e, atsakomybės į valstybių narių lygmenį, kuomet yra e, atrandamos kažkokios klaidos. Komisija kalbėjo, kad jį žada pagerinti situaciją, bet kai mes, pavyzdžiui, susidurėme su sanglaudos politika ir matome, kad joje vis auga klaidų lygis, tai tuomet galbūt, jeigu mes ieškome sprendimo, gal tas sprendimas galėtų būti kažkoks e, efektyvus sa sankcijų mechanizmas, gal tai padėtų sustabdyti valstybės narės nuo klaidų darimo. Uh, E, jeigu klaidų lygis didėja, mes negalime ignoruoti tos situacijos. Aš pritariu pranešėjui, e, kai jisai sako, kad komisija turėtų padėti e, parlamentui kalbant apie numatomų lėšų fondams skirimą, aš taip pat galiu pritarti tam, ką sako auditorumai apie, apie komisijos veiklą. Ir aš manyčiau, kad būtų labai svarbu vertinti programas, nes tokiu būdu ir e, auditoriai ir pranešėjas galėtų įvertinti esamą situaciją. Ir man kyla klausimas, kodėl nebūtų galima tęsti proceso, kai už biudžetą atsakingas komisaras vykdo. Ar nebūtų tikslinga turėti komisaro atsakingo už biudžeto kontrolę? Nes toksai klausimas nulat keliamas mūsų pranešimuose ir mes uh, tokiu atveju, jeigu būtų toksai komisaras, turėtume žmogų, kuris būtų atsakingas už tai, kad būtų atitinkamai vykdomos programos, kad būtų tikslingai e, panaudotos toms programoms skirtos lėšos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kolega Bretparn. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Tai suteiksiu žodį Jums, ponė komisarė, šiame metu. Thank you very much for these uh, first observations. Uh, uh, Ačiū visiems uh, už pastabas ir už klausimus, kurie buvo iškelti diskusijos metu. Tai tikrai labai svarbus dalykai, apie kuriuos kalbėjote. Ir dabar dėl um, finansinės um, inžinerijos, um, kuri buvo minėta. Turint galvoje dabartinius teisės aktus, mes neturime pakankamai galimybių veikti. Mes galime teikti kai kuriuos e, pasiūlymus dėl pakeitimų, kurie atitiktų fondų paskirstimą valstybėms narėms, o jos jau tas lėšas naudotų finansiniai inžinieriai remti, bet e, mūsų teisėkros partneriai lik ir neparėmė to pasiūlymo. Ir dabar turim žvelgti į visą tai rengdamiesi, rengdamiesi būsimai finansiniai programai. Manau, tikrai iš tos dalykus tikrai dar pasigilinsime. Toliau iš ankstinis finansavimas. Ir galimi įvairūs tyrimai su to susiję. Aš savo įvadinėje kalboje minėjau, kad mes tikrai esame pasirengę uh, E, teikti analizę apie 2050 metų laikotarpį. Ir situacija tokia, kad paprastai iš ankstinis finansavimas nėra susijęs su dideliu klaidų lygiu. Paprastai tas lygis yra žemesnis kalbant apie iš ankstinį finansavimą, negu jau vertinant tarpinius e, mokėjimus ir galutinius mokėjimus. Aš manau, kad tai ir yra viena iš priežasčių, dėl, dėl ko audito rūmai siūlo keisti metodologiją ir net nebekalbėti apie iš ankstinį finansavimą. E, savo tikrinimo analizėse ar, ar, ar teikiamose ataskaitose, o telkiamas dėmesys būtent jau į galutinius mokėjimus ir situaciją su jais. Visiškai sutinku su pačia koncepcija. Finansavimas yra labai svarbus e, elementas. Ar iš ankstinis finansavimas svarbus elementas ir krizės laikotarpiu to būtinai reikia, Tai užtikrina finansavimą projektams valstybėse narėse, kurie jau yra vykdomi, įgyvendinami. Taigi manau, kad tai, dėl ko susitarta darybų metu, dėl to, kaip vertinti iš ankstinį finansavimą finansų reglamento kontekste, yra visiškai priimtina. Aš manau, kad būsimoje veikloje galėsime būtent to pasiremti. Dabar dėl projektų pakeitimo kitais. Siūlymas dėl būsimos finansinės programos aiškiai apie tai pasisako. Mes nenorime taikyti to retroaktyvaus e, metodo keičiant projektus, jeigu bus patvirtintas pasiūlymas visų teisėkuros e, institucijų, tai jau bus pagrindinė taisyklė. Ir tada, manau, problema jau, jau bus ir išspręsta ateityje. Dėl metinių deklaracijų ar pareiškimų. Komisijos siūlomas požiūris daugiametės e, finansų reglamento kontekste yra tai, kad mes turėtumėm sutarti dėl metinių ataskaitų teikimo principus valstybėmis narėmis ar valstybių narių lygmenių, o paskui jau galime pereiti prie nacionalinių um, patikinimų dėl parei, pareiškimų dėl patikinimo. Visi žinome, kad valstybės narės gan santūriai jau ir šią metodiką vertina, kurią mes siūlome. Tad e, tikrai džiaugsiuosi glaudesniu bendradarbiavimu su parlamentu šiais klausimais. Mes tikimės, kad tie pakeitimai atsispindės naujame finansų reglamente. Dabar metinės santrukos ar suvestinės e, teikia galimybę valstybėms narėms aiškiai pasakyti, ar jos pritarė viešinimui tų metinių ataskaitų ar ne, ir kai kurios e, sutinka su tokiu principu, bet ne visos. Taigi, dar vienas keltinas klausimas teisėkuros kontekste ir kas dar pasakytina dėl, dėl finansinių priemonių įvairių EFSF arba ESM pavyzdžiui, teisės aktas aiškiai numatyta, jog auditorumai, auditorumų atstovas dalyvaus audito kolegijos e, ar valdybos susitikimuose kaip visa teisės narys. Ir lėšos skirstamos pagal ESM bus tikrinamos audito metu, tą darys būtent audito rūmai. Manau, kad tai yra labai reikšmingas elementas, užtikrin, užtikrinsantis visišką skaidrumą. Ir veiksmingą lėšų panaudojimą. Daugelis jūsų kalbėjote dar apie regioninių fondų santykį su socialiniais fondais ir Čia reikia turėti galvoje tai, kad 2010 metai buvo pirmieji, kai senosios programos sanglaudos srityje buvo pradėtos vykdyti ir sumos išleistos pagal sanglaudos e, politikos tikslus buvo netgi padvigubintos palyginti su ankstesniais metais, o klaidų lygis faktiškai padidėjo nuo 5,8 regis procentų iki 7,6 mm, galbūt 2010-aisiais. Finansavimas bet palyginti su, su kitais metais vis dėlto faktiškai klaidų lygis sumažėjo toliau dėl sankcijų. Labai intensyviai jas taikome ir pranešėjas taip pat paminėjo tą faktą, kad mes nestabdėme mokėjimų regioninių fondų kontekste. 2010 metais bet kaip tik šių metų pradžioje komisija priemė sprendimą sustabdyti labai nemažą dalį mokėjimų vienam iš regionų ir čia kalba sukasi ne apie milijonus, o jau apie milijardą. Taigi sankcijų mechanizmą tikrai labai rimtai traktuojame Ir kai klaidos yra aptinkamos, identifikuojamos, mes labai atkakliai reikalaujame, kad padėtis būtų taisoma, imame sankcijų, nutraukiame arba sustabdome mokėjimus, arba reikalaujame tą daryti. Tik, tikriausiai tai užtrunka. Ir gavėjai lėšų mato, jog mes esame ryštingai nusiteikę taikyti sankcijas, nes tik taip pasieksime pažangos. Dėl lėšų susigražinimo. Komisijos tarnybos šiuo metu kaip tik vykdo valstybėse narėse auditą dėl to, kaip yra susigražinamos lėšos ir regis pirmieji rezultatai jau atsispindės metinėje ataskaitoje, kurią teiks generalinis direktorius 2011 metams ar už 2011 metus. Dar šiais metais, iki, iki metų pabaigos, bus paskelbta ataskaita apie to audito rezultatus kartu su pasiūlymais apie tai, ką būtų galima tobulinti, kad sistemoje, kad lėšos būtų susigražinamos veiksmingiau. Ir būtent ką galima daryti remiantis dabartiniais teisės aktais, nes tie pasiūlymai, kuriuos dabar darome, įsigalios tik nuo 2014 metų. Taigi turime dabar išnaudoti visas turimas galimybės pagal um, esamus teisės aktus, pagal esamą situaciją. Regis į daug maž viską atsižvelgiau. Dar dėl ES įsitraukimo į jungtinių tautų kontekstą. Čia reiktų minėti finansų reglamentą, kur mes taip pat siūlom įsteigti patikos fondus jungtinių tautų veiklos kontekste ir čia pažanga yra daroma, žiūrėsime, kokie rezultatai bus galutiniai visų diskusijų dėl finansų reglamento. Tai tiek tikriausiai. Turbūt atsakiau į visus klausimus ir kaip jau sakiau įvadinėje, įvadinėje savo kalboje, mes e, esame pasirengę išplatinti konkretų raštą detalesnius veiksmus numatantį komisijos, kurių ketina imtis per, artimiau, per artimiausius keliarius metus e, prioritetinėse srityse, kurias išryškino pranešėjas. Ačiū. Dėkoju komisarą Šemetą. Na ir pabaigai suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Kristofui Fielneriui. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir norėčiau padėkoti komisarui Šemetai Tai kaip jūs reagavote į pastabas dėl veiksmų, manau, sukūrė puikią atmosferą, kurioje ir vyksta mūsų diskusijos iki šiol. Vienas dalykas, ko aš laukčiau iš jūsų raštu, tai būtent patvirtinimas būtų iš komisijos, kad tikrai komisija ketina pasirašyti. Daug nu, klausimų, man atrodo, mm, savo pasisakymę būtent jūs aptarėte, mm, pateikėte gerus atsakymus, aš tikrai džiaugiuosi bent jau dėl to. Aišku, dar toliau kalbėsime dėl tų klausimų, pavyzdžiui, dėl tos politinės atsakomybės už metinės veiklos ataskaitas. Manau, tai tikrai reikėtų toliau kalbėti apie tai ir, ir su kolegomis, manau, mes toliau kalbėsime apie tai, kokio um, atsakymo, kokios reakcijos mes lauktumėm iš komisijos. Aš dar su pono Gajer gal m, mm, pakalbėsiu detaliau, ką jis galvoja, kas būtų pridėtinė vertė. Ar reikėtų kažką pakartoti, ar, ar jau įrašyta galbūt kažkas. Įdomu yra iš tikrųjų, kad komisija perino to modelio, kur, kur komisaras buvo atsakingas, dabar prie general, tokio modelio, kur generalinis direktorius pasirašo ir jis turi informuoti komisarą apie tą visą uh, ataskaitą. Aš nežinau, kodėl čia būtų problema, kodėl komisaras negalėtų pasirašyti, kad jis tikrai buvo informuotas apie visą tai, kas yra parašyta veiklos ataskaitoje. Vienas yra įdomus dalykas. Prieš dešimt minučių į mano biurą atkeliavo e-mailas iš pono Osborn. Aš nežinau, ar Danijos finansų ministras atsiuntė tą e-mailą, kad uh, turi būti aptartas šį klausimas dėl pasidalyto valdymo sričių. Ar panas Bradman gal su, sureagavo į tai, kad e, Britų vyriausybė nenori susitikti su Europos parlamento nariais aptarti klaidų lygį Junktinėje karalystėje? Bet, e, na, bent jau viena iš valstybių narių yra pasakiusi jau, e, kad sutinka su mumis susitikti. Manau, kad gera pradžia. Dabar lauksime ispanų ir italų reakcijos, gal bus ir daugiau gerų žinių. Ponas Gair paminėjo tą mintį, kad reikėtų galbūt iš tikrųjų to lūžio finansinės inžinierijos priemonių srityje. Įdomu, iš tikrųjų. Gal turėsime ir daugiau progų sugrįžti prie to klausimo. Galbūt kalbėdami apie teisėkurnį darbą, bet manau, kad tai būtų aktualu. Toliau dėl iš ankstinio finansavimo. Nes Gair visiškai teisingai pasakė, kad e, iš tikrųjų yra nemenkas iššūkis dabar, kai turime politinę atsakomybę už tą sritį irgi ir kai iš tikrųjų mums bus dabar sunkiau galbūt kritikuoti ir komisija taip pat. E, aišku, kad e, tų lėšų panaudojimas reaguojant į krizę taip pat bus svarbus ir čia, manau, kad greitas įgyvenimas būtų labai svarbus ir galbūt išankstinis finansavimas būtų vienas iš sprendimų, bet tačiau gal būt nereikėtų to išankstinio finansavimo naudoti tam, kad gyvenimą paspartinam vien vardan to paspartinimo. Uh, Nelabai džiaugiausi, kai komisija ir taryba sakė, kaip puiku yra viskas išės pagalbos rytyje, labai maži skaičiai, kaip puiku, tačiau problema yra tai, kad yra didžioji dalis šioje srityje iš ankstinis finansavimas ir iš ankstinio finansavimo atveju klaidų rizika yra visiškai kitokia. Gal galėsime mes plačiau apie tai vėliau pakalbėti, jeigu kažkas jūs konkrečiai neramintų dėl šių klausimų, aš lauksiu, aišku, jūsų pastabų. Dabar dėl to e, taikymo atbulinė tvarka, aš negalbėjau apie tai, kad būtų galima atbulinė tvarka keisti projektus. Nes čia irgi yra mūsų politinė atsakomybė pasirūpinti, kad nebūtų atbulinė tvarka keičiamų projektų, kalbant apie būtent visą bazę, mes turėtumėm tai padaryti mes tikrai čia nematome visiškai jokios europinės pridėtinės vertės, kai na kalba apie atbulinį projektų keitimą. Manau, kad tikrai ir komisijos tinkama reakcija čia. Ir dar dėl to, ką pasakė ponas Mulderis, dėl to, kad mūsų informacija būtų vieša, aš sutikčiau su tuo. Tikrai aš manau, kad tai pagrystas būtų toks reikalavimas. Aš nematau, koks čia būtų e, to proceso vertingumas, bet jeigu būtų aiškus tas vertingumas, jeigu būtų aišku, kodėl prasminga tai būtų paviešinti, tai gal tikrai. Ir dėl sankcijų mechanizmo paskutinis dalykas. Taip, komisaras kalbėjo apie sankcijų mechanizmą, kad iš tikrųjų aš suprantu, ką jisai norėjo pasakyti, kad valstybėms narėms prireiks pakankamai nemažai laiko suprasti, koks kokia prasme yra to sus, mokėjimų sustabdymo ar nutraukimo. Tačiau uh, Jeigu yra visiškai nulinis e, sustabdymas, tai keista yra, iš tikrųjų gal galime kalbėti apie preliminarius sustabdymus, vyk, e, nutraukimus, kurie yra eigoje, Įdomu ir aišku, kai, pasak, kai kažką pateikėte raštu kažkokią tai ataskaitą, aišku, įdomu visuomet gauti dar ir papildomos informacijos, nes tos papildomos informacijos būna daug. Aišku, čia yra vienas dokumentas, bet mm, kiek liūdina yra tai, aišku, kad, na, ateitis, ateitis galbūt įdomesnė nei praeitis, tai galbūt iš tikrųjų galime laukti ir daugiau papildomų dokumentų, kurie atkeliaus po šio pirmo dokumento. Tai gal tiek būtų nuo manęs. Ir lauksiu pakeitimų. Ja, vielen Dank äh, an den Berichterstatter. Äh, Dėkoju pranešėjui, tvarkaraštis yra aiškus, iki kovo 5 dienos galima teikti pakeitimus, o kovo 26 balsuosime, taigi baigėme šį darbo atvarkės punktą. Norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui ponui Šemetai už tai, kad jis apsilankė mūsų posėdį ir tikėk, tikėsime jūs dar ir ateityje čia pamatyti. Ačiū. Okay, Na, o dabar galime tęsti darbą pagal darbo atvarkę. Skelbiu septintai darbo atvarkės punktą, tai yra 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, 8, 9 ir 10 Europos plėtros fondai. Pranešėjas yra Martin Ehrenhauser. E, ir dėl šio pranešimo pakeitimus galima teikti iki kovo 5, o balsuosime kovo 26, taigi ponė Ehrenhauser, prašau Dėkoju, galbūt reiktų palaukti porą minučių, kol išeis ponai, kadangi taip greitai bėga laikas, o mes darbą turime baigti 18.30. Aš norėčiau paprašyti, kad pokalbiai nebūtų tesiami čia salėje. Manau, ponia Erenhauser, jūs galite pradėti. Aš pabandysiu kalbėti kiek įmanoma garsiau. Visų pirma, norėčiau už, pabrėžti tokį dalyką, kad aš biudžeto kontrolės e, komitetui patarčiau tvirtinti biudžeto įvykdymą, nes nėra kažkokių rezultatų, kurie leistų manyti kitaip. Ir e, savaime suprantamas dalykas yra tam tikri dalykai susijęs su komisija ir kyla klausimas, ar dėl tų tam tikrų netikslumų reikia nevykdyti biudžeto, įvyk, ne, netvirtinti biudžeto įvykdymo, e, jeigu e, pasirenkamas konflikto su kita institucija e, kelias, galbūt galima taip daryti, o galbūt galima palaukti iki 2020 metų. Kodėl 2020? -tieji? Dėl to, kad Europos E, plėtros fondo integravimas į ES biudžetą e, yra svarbus uždavinys, tačiau man, man atrodo, kad mes praleidome puikią progą ir komisija turi pasiteisinimą, kodėl tai neįvyko, e, nes kotonų susitarimas baigs galioti 2010 metais ir manau, kad tada turėsime galimybę vėlgi E, realizuoti šį tikslą, tačiau iki, iki tų metų mes turėsime įvairių galimybių, kaip daryti e, spaudimą tarybai, kad ji paklustų Europos parlamento reikalavimui. Toliau kitas, kita svarbi tema yra klaidų lygis. 2010 metų klaidų lygis buvo 3,5 procento. E, tai viršyje 2 procentų ribą. E, Europos komisija nuolat ragdavo, rasdavo tokių argumentų, kad kai yra kalbama apie ilgą laikotarpį, tai, ta, tai žvelgiant iš ilgo laikotarpio perspektyvos, tas klaidų lygis yra stabilus, tačiau aš manau, kad mes negalime to teikti. Manau, kad skaičiai rodo aiškiai, kad mes turime mažinti tą klaidų lygį ir komisijai to pasiekti nepavyko. Kalbant apie kitų klaidų riziką, komisija kalba apie tai, kad ji neviršė 2 procentų ribos, tačiau komisija e, kol kas ne, nesuformulavo iškių rodiklių, kaip jis sieks klaidų mažinimo tikslo. Ir e, ką darys, kad tos klaidos neturėtų tolimesnių finansinių pasiekmių. E, Taigi mes reikalaujame, kad komisija iki 2013 metų įgyvendintų tuos esminius rodiklius. Toliau dėl kontrolės ir stebėjimo ir priežiūros sistemos reikia pabrėžti, kad ji tik iš dalies yra veiksminga. Europos komisija nuolat siūlydavo kažkokias priemonės arba teikdavo savo atsakymus į pasiūlytas priemonės, tačiau tos priemonės yra tokios labai sąlygiškos ir e, mes labai vėlai gavome išorinės pagalbos e, ataskaitą iš Europos komisijos ir matome, kad nėra jokios pažangos. Tiesa, mes gilinsimės dar į tą ataskaitą ir teiksimės, e, teiksime pakeitimus remdamiesi tą ataskaitą. E, kalbant apie nuolat pasikartojančią temą, mes buvome Haityje ir reikia kalbėti apie šios priemonės klaidų lygį, bet čia reikia nepamiršti ir esminių reformų, nes tai yra labai svarbi priemonė, e, kaip būtų galima daryti spaudimą įvairioms valstybėms narėms, kad, kad jos aiškiai apibrėžtų, kur jos panaudoja lėšas pagal šią programą. Kitas labai svarbus aspektas tai yra investavimo priemonė ir Europos investicijų bankas. Aš bandžiau kritiškai pažvelgti į šį klausimą E, tą patį darė ir ankstesni pranešėjai, man atrodo, kad yra keletą dalykų, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį audito rūmai, kalbant apie e, lėšų srautus, kurie iš valstybių narių yra pervedami į atskirus bankus. Ir mes turime taip pat domėtis skaidrumu. E, galutinio lėšų gavėjo, bet čia vėlgi susidurėme su bankų paslapties e, pro problema, taigi siekiant išsiaiškinti, ar tinkamai panaudojamos lėšos reikia kovoti su šitomis problemomis. Na ir baigdamas e, norėčiau pasakyti, kad mūsų kelionės į Haiti metu svarbi tema buvo humanitarinės pagalbos pakeitimas e, e, plėtros pagalba ar vystimosi pagalba. Ir čia mes turime e, kalbėti apie echo iš vienos pusės ir defko iš kitos pusės. Ir už komisija turėtų padaryti viską, kad šios priemonės veiktų tinkamai. Tiek būtų iš mano pusės. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisijai, e, auditorumams, Europos investicijų bankam, bankui. E, bendradarbiavimas su šiomis institucijomis buvo tikrai nepriekaištingas, jos pateikė visą mums reikiamą informaciją, už tai noriu Jums padėkoti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Ehrenhauser. Ar yra norinčių pasisakyti? Kolega Gajer. Ja, man dank an den Berichterstatter. Ačiū, ačiū ir pranešėjui už nuveiktą darbą. Kartu su pranešėjų iš tikrųjų esam nusivylę šiek tiek tuo, kad komisija neparodė pakankamai valios um, EPF perkelti į bendrai biudžetą. Komisija ataskaitoje apie Europą 2020 apie tai visiškai nekalba, vadina tai nepriimtinų dalykų, o mes raginome tą daryti jau seniai. Ir vis dėlto to nesivadovaujama, taigi dabar sumokėsime tikriausiai skaidrumo ir mm, aiškumo trūkumo ar atotrūkių. Tikrai nebus viskas taip, kaip turėtų būti, galvojant apie tinkamą EPF parlamentinę kontrolę. Tad dėl to tikrai labai apmaudu ir čia visiškai sutinku su pranešėju. Dar su pranešėju abu galvojame, jog numatytos um, tvarkos viešųjų pirkimų sistemoje e, yra netinkamos ir sutarčių steikimo tvarka yra netinkama. Tad e, galvojame, kad reikėtų dar imtis veiksmų mažinant klaidų lygį. Čia Tikriausiai tai susiję glaudžiai ir su tuo, jog audito rūmai kiek kitaip vertina visą padėtį. Ji, audito rūmai tikrina metų laikotarpį, komisija galbūt žvelgia į platesnį ar ilgesnį laikotarpį ir būtų gerai, jeigu būtų rastas mechanizmas leidžiantis palyginti abu taikomus požiūrius ateityje. Taip pat dar su pranešėju esame vienos nuomonės apie tai, kad e, biudžeto, bendros paramos biudžetui srityje reikia dar imtis veiksmų. Ponas Ehrenhauseris užsiminė apie Haiti. Tai puikus pavyzdys, daug ką parodantis, 62 milijonai buvo skirti Haičiui po žemės drebėjimo įvykusio siekiant išlaikyti bent pagrindinės administracinio ligmens funkcijas, tačiau Europos Sąjungai nuolat buvo e, teigiama, jog e, tą paramą reikia sieti su geresnės e, atskaitomybės reikalavimais, parlamentinės kontrolės reikalavimais. Tai aišku, pasakytina bet kuriuo atveju. Taip pat ir nepriklausomi auditorumai turėtų veikti ir apie tai komisija taip pat turėtų galvoti, plėtodama toliau šį instrumentą. Mes labai sveikintumėm tai, bet grėsmės lygis su to susijęs taip pat turėtų būti bent jau priimtino, apžvelgiamo dydžio. Tai tiek norėjau savo ruoštų pasakyti apie tai ir dar kartą. Dėkoju pranešėjai. Ačiū. Toliau kolegė Holmeier. Kolegė Holmeier. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už išsamų ir didžiąją dalimi priimtiną pranešimą Kaip ir ankstesniais metais, iš tiesų grįžta vis tos pačios temos, tos pačios probleminės rytis įvardyjamos. Žinoma, per naktį visko neišspręsi, nepakoreguosi. Kalbant apie bendrą paramą biudžetui, man rodos, komisijos narys Piebalks e, iš tiesų bando spręsti tokiu būdu kai kuriuos klausimus, kuriuos mes, e, biudžeto kontrolės komitetas, keliame jau metų metus, ypač kas pasakytina apie procesų valdymą ir sėkmingus projektus, jų akcentavimą. O dar be abejo taip pat ir tinkamas administravimas ir finansavimas yra minėtini. Reikėtų galvoti ir apie tai, ar tas administracijos lygmuo yra pakankamas, kad būtų galima sėkmingai įgyvendinti realiai kai kurios projektus juos realizuoti, o kad nebūtų nukreipiamos lėšos visai kur nors kitur, negu kad buvo mūsų sumanyta. Dėl to visiškai teisingai buvo pasakyta, jog mes ir toliau stebėsime, kaip yra teikiama bendra parama biudžetui. Jeigu to nedarysime, ant tikrai nieko nepasieksime ir tiesiog skirsime lėšas, bet juk to nepakanka, reikia ir kontrolės mechanizmus įgyvendinti ir palaikyti dialogą su tomis remiamomis šalimis, norint gerinti veiksmingą lėšų panaudojimą ten, kur jų reikia. Taip pat sutinku su tą mintimi, jog būtų buvę labai gerai ir man atrodo, čia visos frakcijos su tuo sutinka, kad uh, EPF priemonė būtų integruota į biudžeto kontekstą. Kotonų sustarimas numato, kad tą turėtumėm daryti tik nuo 20 metų, bet tai tikrai labai jau ilgas pasirengiamasis laikotarpis, galvojant apie mūsų vykdomą plėtros ir politiką ir, ir vystamąją paramą. Aišku, daug tų skirtingų katilų, paramos daug skirtingų veiksmų, sričių kompetencijos, už kai kuriuos esame atsakingi, už kai kuriuos ne, bet vadinti atsakingomis pačias remiamas šalis tikrai irgi nėra teisingas e, sprendimo būdas ir pačios valstybės narės turėtų pagalvoti apie tai ir, ir susisiekti galbūt e, su tomis šalimis pagalvoti apie aktualius um, lygiai grečiai vystomus paramos projektus, plėtros projektus. Man atrodo, kad tikrai yra galimybių gerinti veiksmingumą. Pasiūlymas EIB kontekste intensyvesnį dialogą skatinti, man atrodo, irgi teisingas 64, 65 punktai, man čia krito į akį, nevyriausybinės organizacijos būtų liktos, kurios patvirtintų ar įrodytų tai, kad EIB teikia lėšas įmonėms, įmonėms, kurioms yra iškelti procesai dėl įtarimų korupciją ir panašios veiklos ar dėl pinigų plovimo. Čia tikrai norėčiau daugiau informacijos apie tai, ar nevyriausybinės organizacijos ir jų teikiami duomenys yra pakankamai patikimi įrodymai. Ar galima jais remtis, ieškant sąsajų su neteisinga AIB veikla? Be abejo, tokios praktikos šiaip jau neturėtų būti AIB. Uh, Dar atkreipsiu dėmesį į 68 punktą ir visus kitus iki 72 pranešime nagrinėjami klausimai, kurie net nepatenka į mūsų kontrolės įgaliojimų sritį. Aš um, su šypsena tą sakau. E, Šiokia tokia iš tikrųjų mes neatsakingi už tą sritį, AIB valdyba čia turėtų galvoti apie tai, kaip šie darbai turėtų būti vykdomi. Yra kalbama e, apie palūkaną sistemoje, kai yra teikiamos piniginės, e, e, kai yra kalbama apie piniginės skolas. Bet nežinau, ar biudžeto kontrolės įgaliojimai apima tokius dalykus. Ir, ir kalbėjimą apie šalis gavėjas ir jų padėtį, apie jų skolų, skolas ir turtus, man atrodo, kad mes veikiau tik bendro pobūdžio, galbūt vertinimus galime teikti ir tik apie EIB gal kontekstą galime kalbėti. Bet be abejo, aš sutinku su, su pasiūlymu numatyti biudžeto vykdymo patvirtinimą vis dėlto. Ačiū kolegijai um, Holmaje. Vadinasi, manote, kad EIB darbuotojams skirtos premijos, jų mokėjimas jau reikštų, kad um, vystamoji parama įgavo kaip terminas labai jau platų kontekstą, ar ne? Toliau, ar bus dar pasisakymų? Oli Šmit, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ačiū pirmininkė. O Zambijoje na savaitę e, komentavo e, tyrimą dėl korupcijos. Zambijos piliečiai išsiaiškino, kad labiausiai konkuruoti yra jų e, parlamentarai, politikai. Todėl aš manau, turime būti labai atsargus, kai siunčiame signalus iš šio komiteto kad besivystančių valstybių vyriausybės, politikai turi daugiau turėti atsakomybės už vystomą pagalbą. Noriu padėkoti už šį pranešimą, kuris, manau, labai geras yra ir galiu pritarti didžiai daugumai to, kas čia yra pasakyta. Kai siejame, aišku, tai su savo biudžetu, aišku, tai yra svarbiausias dalykas. Reikia gal daugiau ir tų komentarų čia viskas yra labai svarbu. Vienas dalykas, dėl ko aš norėčiau išgirsti pagrindžius argumentus, būtų biudžeto rėmimas, nes pranešime labai kritiškai vertinam paramą biudžetui. Aš galiu tai suprasti, bet kita vertus, Mes norime, kad tos valstybės prisimtų didesnį atsakomybę, jeigu mes turime kontrolę ir priežiūrą. Manau, kad tai galima padaryti efektyviai. Aš suprantu mm, problemas Tačiau jeigu kalbate su besivystančiomis valstybėmis, ypač pačiomis neturtingiausiamis, jo, jis galvoja, kad e, galbūt tai nėra pats efektyviausias šaltinis, bet aišku, viską prižiūrėti reikia. Be abejo, mes dar ir patys turime irgi atsakomybę, Europos Sąjungos institucijos. Ir mm, galbūt priežiūra iš ES institucijų pusės yra svarbi, bet taip pat svarbi ir tų institucijų priežiūra, kurios veikia vietoje. Aišku, yra biudžeto problemos, yra kitokie suvaržymai, bet aš norėčiau išgirsti argumentus ir dėl to. Kitas dalykas dar labai svarbu ir apginti tuos, kurie skambina pavojaus e, varpais, tai yra informatorius, taip vadinamosius, nes e, labai sudėtinga yra gauti reikalingą informaciją, tai turime užtikrinti e, apsaugą tiem, kurie išdrįsta informuoti apie problemas. Taip pat partnerystės perspektyvos čia yra labai svarbus elementas. Aš norėčiau uh, irgi aiškių argumentų ir, ir Paryžiaus akros procedūra, taip pat visa atsakomybė čia. Buzan, pavyzdžiui, pagalbos efektyvumas buvo aptartas gruodžio mėnesį. Ten, kalbant apie partnerystę su NVO ir verslo bendruomenė, buvo paminėta kaip labai svarbus dalykas. Ir pirmininkė, galiausiai svarbu pabrėžti, jog mūsų vystomoji pagalba yra labai didelė. Mes esame didžiausi donorai, kaip žinome. Bet laimiai tai nėra pagrindinis pajamų šaltinis daugeliu besivystančių valstybių. Priekyba, investicijos įgauna vis didesnę svarbą. Tai yra labai svarbu. Ir manau, kad reikia peržiūrėti e, viskas išvelgiant šią naują realybę. Bet bendrai noriu padėkoti už puikų pranešimą ir manau, kad tikrai nekils problemų paremti jį. Dėkoju kolega Šmit, toliau kolega Jalas Sender. Sí, eh, en relación precisamente con lo que acaba de... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti tą mintį dėl paramos biudžetui. Aš norėčiau tik tai paaiškinti e, kai ką. Aš, aišku, pritariu kolegai, kuris tik ką kalbėjo. Mes žinome, kad e, dažnai esam gana kritiški, labai atsargiai vertiname tai, kas turi būti padaryta. Aš tai vieną savaitę buvau Mauritanijoje. Bet Pavyzdžiui, iš karto po perversmo e, visa biudžeto rėmimo pagalba buvo išaldyta. Ir humanitarinė tos e, pagalbos dalis, tai aišku, žinoma, daug projektų tiesiog nebegalės būti vykdyta, bet e, Labai svarbu, kad tie apribojimai būtų taikomi, bet e, kaip vyksta perversmas, aišku, demokratinė situacija keičiasi, bet e, galvojant apie Mauritaniją, didžiausia problema yra teisingumo sistema ir, e, kai, ir tai, kad yra biudžeto parama, tai aišku, kad komisijos tarnybos gali pasižiūrėti, kam tie pinigai yra naudojami ir jie turi galimybę vykdyti kontrolę. Ir Tai reiškia, kad po to jie gali pateikti savo rekomendacijas ir taip toliau. Tuo tarpu kitų projektų atveju tokios priežos galimybės jie neturi. Aš galvočiau todėl apie faktinius gebėjimus šioje srityje. Mes žinome, kad situacija yra skirtinga. Uh, Bet aišku, svarbu yra tas atsargumas, bet juk labai svarbu galvoti ir apie šios priemonės naudingumą. Reikia galvoti apie tai, kad ES turi galimybę, turi tarsi teisę ir panalizuoti, kokios struktūros veikia toje valstybėje ir po to mes galime ir griežti ir, ir reiklesnės rekomendacijas pateikti, kadangi teikėme biudžeto paramą. Dėkoju kolegijai Lasender. Buvo užduota keletas klausimų, į kuriuos galbūt galėtų atsakyti komisijos atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Aš kalbėsiu vokiškai, nes atrodo čia vien Vokietijos parlamentarai, beveik vien parlamentarai iš Vokietijos yra šioje salėje. Tikiuosi, kad visi kiti parlamentarai man atleis už tai. Uh, Visų pirma, norėtumėm padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai siūlo patvirtinti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Jis pateikė labai konstruktyvų ir labai sąžiningą pranešimą ir iškart pradžioje norėčiau pasakyti, kad mes visiškai pritarėme daugumai rekomendacijų ir dėl daugumos rekomendacijų jau netgi ėmėmės kažkokių priemonių, nepakako laiko įgyvendinti visų priemonių, įgyvendinti visų rekomendacijų. Kalbant apie e, paramą biudžetui, galbūt reiktų e, surenkti atskirus klausimus, kad galėtume tiksliai paaiškinti, kaip veikia šita biudžeto paramos sistema ir jūs pamatytumėte kai kurių stebinančių dalykų. Tačiau norėčiau kaip pavyzdį pateikti, kad 2011 metais mes e, labai didelių sumų iš EPF neišmokėjome dėl to, kad e, šalis partnerė neįgyvendino sąlygų. E, geras dalykas yra tai, kad tai rodo, kad mes labai griežtai laikomės tų lėšų skirimo sąlygų ir buvo tikrai didžiulės lėšos, kurios buvo neišmokėtos, nors mūsų partnerių vyriausybės tikėjosi. Tačiau, aišku, čia reikia labai įdėmiai pažvelgti tuos atskirus atvejus. Dar grįšiu prie to klausimo, tačiau norėčiau pasakyti pranešėjai, kad mes e, nelauksime 2010 metų, kol panaikinsime visas tas nuolat besikartojančias temas. E, daugumą tų pastabų, į daugumą tų pastabų mes jau reaguojame, galbūt e, tai vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi, tačiau tai neužtruks iki 2010 metų. Toliau dėl klausimo, dėl klaidų lygio mes E, inicijavome labai išsame studiją, nes patys norime įsiaiškinti, kaip galima iš, išmatuoti tą klaidų lygį, kaip galima e, jas suskirstyti ir kaip ga, galima būtų bendradarbiauti su auditorumais. Ir mes patys norime išsiaiškinti, kodėl e, kasmet vis didėja klaidų lygis, nors mes e, taikome visas priemonės, kurios turėtų įtakoti klaidų mažėjimą. Mes turime kalbėti ne apie klaidų lygio stabilizavimą, bet apie mažinimą. Tai yra aiškus tikslas. Toliau pasakysiu dar keletą žodžių dėl paramos biudžetui. E, patys audito rūmai labai aiškiai pripažino, kad biudžetas, biudžeto, parama biudžetui yra labai gera priemonė ir mes pasiekėme gerų rezultatų vertindami riziką ir e, vertindami e, kriterijus, pasirinkimo kriterijus, nes apskritai remiantis tais kriterijais yra nusprendžiama, kad tam tikra valstybė gaus parama biudžetui ir mes netgi siūlome papildomą kriterijų, tai yra e, biudžeto skaidrumas ir kontrolė toje e, valstybėje partnerėje. Ir jeigu yra užtikrinamas biudžeto skaidrumas ir, ir parlamentinė biudžeto kontrolė, tik tai tokia valstybė gali gauti paramą biudžetui. E, E, tai yra papildom, papildymas prie viso to darbo, kurį mes atlikome, siekdami pagerinti situaciją, viešojo sektoriaus situaciją. Ir manau, kad e, tos biudžetinės paramos programos e, yra veiksmingos e, tik tai tokiais atvejais. Ir, e, e Mes, remdamiesi tokią situaciją, galime tada įrodyti, kad E, administravimo situacija pagerėjo šaly, toje šalyje ir mes su daugia šalėmis finansinėmis institucijomis parengėme tam tikrus e, matavimo, tam tikras matavimo priemonės, kaip būtų galima įvertinti, ar pasikeitė, ar pagerėjo ta administravimo situacija. Kalbant apie paramą biudžetui, e, per praėjusius metus šioje srityje buvo taikoma daug įvairių priemonių, mes rėmėme savo vidinėmis gairėmis ir savo e, nuorodomis, rekomendacijomis. E, tos e, gairės ir rekomendacijos yra internete, jūs galite visi su jomis susipažinti ir pamatyti, kokios griežtos yra tos um, gairės. Mes jas skelbėme internete dėl to, kad mes siekiame, kad ir tų valstybių partnerių žmonės galėtų susipažinti. Ir mes norime, kad ateityje galimybė. E, skelbti informaciją, kaip panaudojamos lėšos. E, ir nes anksčiau nebuvo tos galimybės, nes jeigu mes skirime 40-50 milijonų, tai būtų tikslinga žinoti, ar tos lėšos buvo gautos ir kaip jos buvo panaudotos. E, dabar dar norėčiau pakalbėti apie kontrolę ir klaidų lygį. E, čia taip pat pradėjome taikyti daug įvairių priemonių, yra nauja uh, E, tokia priežiūros ar kontrolės hierarchija, sistema ir ji prisidės prie to, kad mes e, užtikrinsime geresnės kontrolės. Aišku, iškyla kaštų klausimas, sąnaudų klausimas ypač bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis ir e, kai kada, kai reikalavimai yra pernelyg e, griežti, mes tiesiog negalime vykdyti tam tikrų programų ir kai kada būna taip, kad dėl efektyvumo priežasčių yra pasirenkamos kitos programos. Tai yra viena iš tų pasika nuolat pasikartojančių problemų, tačiau ir jungtinės tautos nori išspręsti šią problemą. E, norėčiau ir baigti savo pasisakymą ir norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjų, kad nepaisant uh, E, įvairių abejonių, kurios jam iškilo, jisai siūlo patvirtinti biudžeto įvykdymą. E, mes išklausėme komisijos nuomonę, dabar suteiksiu žodį pranešėjui, prašau. Dėkoju, man atrodo, kad ponė Greslė labai griežtai žiūri į darbo atvarkę, bet aš noriu pasakyti dar keletą svarbių dalykų. Bet aš, kaip pirmininkas, sako pirmininkas, aš norėčiau, kad mes baigtume darbą numatytų laiku Taigi, aš tuomet pas, pasakysiu tik tai vieną pastabą, sureaguosiu į ponios Holmeier pastabą. Iš tiesų, tai yra labai politinis pranešimas ir manau, kad klausimas, kaip e, kreditas, už kurį mokamos palo, pa, palūkanos gali būti naudojamos kaip vystimosi pagalba, yra klausimas, e, kuris yra labai sudėtingas ir manau, kad mes turime pasilikti prie tų bendro pobūdžio pastabų. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar galime baigsi diskusijas dėl šio punkto ir e, pradėti aptarinėti aštuntąjį punktą, tai yra ES pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų, tar... ir kitų tarnautojų darbinimo sąlygos. Mūsų pranešėja yra Ingebar Greslė, norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Dėkoju. Aš e, per nelik ir neišsiplėsiu. Čia vienintelis komitetas, kuris e, turi konsultavimo įgaliojimus ir pagrindą tinkamą šiuo klausimu. Darbo dokumento turinys e, yra labai įdomus, visiems rekomenduoju pers, perskaityti, su to susipažinti. Yra paminėtos visos 10 es institucijų, yra įvardyta, kiek kur uždirbama. Jeigu paimsime AD9 kategoriją, pavyzdžiui, ir parlamento nario kategoriją, matote, kad ir palyginsime su parlamento e, naro atlyginimu, matysite, kad yra nemažai kategorijų dar virš AD9, kur mm, uždirbama dar žymiai daugiau. Mm, su re, reforma paveiks e, tikrai daug tūkstančių darbuotojų ir dar reikia pasakyti, kad ir su biudžeto įvykdymo patvirtinimu tai susiję visi šie klausimai. Matote iš teksto, kad yra siūlomos taupimo priemonės, mažinamas privilegijų sąrašas ir komitetas būtent to reikalavo. Biudžeto kontrolės komitetas išvelgia keturis prioritetus, sritis, kurias reikėtų reformuoti, bet plenarinės sesijos metu buvo patvirtintas tik vienas biudžeto kontrolės komiteto mm, pasiūlymai, pasiūlymas, kurį patvirtino ir, ir plenarinė sesija, buvo tiesiog žodis žodin be neperimta. Nors aišku gaila, kad nebuvo atsižvelgta ir į daugiau dalykų. Ir dabar, ką dar galima būtų padaryti, aš manau, kad anksčiau ar vėliau reikėtų spręsti tą klausimą dėl to, ką reiškia ES tarnautojo statusas ir ko reikėtų iš jo reikalauti, kokia turėtų būti um, perkelimo į, į kitą kategoriją sistema, kaip su interesų konfliktais, kaip su kelionėmis. Nelabai paprasta tuos dalykus ir keisti, bet pažadu daryti viską, ką galiu. Penktam punkte bandžiau pagrysti savo siūlymus, pasakyti, kodėl manau, kad taip turėtų būti kelionės namo dienos. Visam pasaulyje es diplomatams skirtos dvi dienos parvykti namo. Anksčiau dar tiesa Briuselio tarnautojams buvo numatytos šešios dienos, dabar trys. Bet tik tai keista, kad visur yra tas vienodas skaičius numatytas visiems. Bet aš siūlyčiau dar, dar mažiau, iš tikrųjų, numatyti daugiausiai dvi kelionės dienas. Toliau kompensacijos. Dėl kompensavimo e, susijusiu susijusios su viršvalandžiais ir papildomo poilsio laiko. Nieko neturiu prieš lankstų darbo laiką, bet vis dėlto 24 dienos yra skiriamos per metus laisvos. Ir aš manau, kad čia reikėtų teikti dar naujus pasiūlymus dėl pakeitimų, nes viršvalandžius reiktų dar griežčiau apibriežti ir padaryti tikriausiai tą patį, ką ir kita, kitose institucijose numatyti, kad tik tai vieną dieną, pavyzdžiui, papildomą laisvą per mėnesį galima būtų skirti. Ir apskritai ta programa dabar siūloma bus, ko ne didžiausia kompensacijų suteikiant papildomą polisio laiką programa, jeigu nieko nekeisime. Taigi teiksiu savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Toliau nuo AD9 kategorijos, kilanti viršų, reikėtų numatyti kompensacijas už e, viršvalandžius į patį atlyginimą. Tikriausiai taip reiktų siūlyti. Nedarbo dienos, 18 jų yra ES, ar švenčių ir nedarbo dienų. Iš tų 18 dienų 9 nėra švenčių dienos. Vadinasi, tai yra tiesiog papildomai apmokamas atostogų dienos. Čia grįžtam vėl prie lankstaus darbo laiko. Aš siūlyčiau, kad keturiom dienom sumažintume nedarbo dienų skaičių. Tai reikš, kad bus daugiau laiko dirbama dėl automatiško kategorijos pakelimo ir paaukštinimo. Mm, dėl to paaukštinimo darbo užmokestis gali padidėti iki 740 eurų per mėnesį, tokia dabar yra situacija. Ir aš siūlyčiau nuo AD12 kategorijos, nuo 10 tūkstančių eurų paaukštinimo sąlygą laikyti vadovavimo veiklą. Toliau C, E punktas. Čia kalbu apie dešimtą priedą, kuriame kalbama apie trečiojo šalyje dirbančius pareigūnus. Situacija tokia. Darbuotojai dažnai nebūna darbe dėl atostogų pasimtų, dėl kitų nedarbo dienų. Pagal mano duomenis. Išeitų, kad 53-59 dienos e, yra laisvos arba tiek dienų nedirbama per metus. Ir e, tiek Vokietijoje, pažiūrėjau, tiek Junktinėje karalystėje, užsienio reikalų ministerijose numatoma trečdalių mažiau nedarbo dienų, nors žmonės dirba toje pačioje e, vietoje. Klausimas tikrai sudėtingas, dar jeigu minėsime ir kasmetinės atostogas, kurios yra paprastai 30 e, dienų Junktinėje karalystėje, Vokietijoje taip pat. Tai jau yra 12 dienų mažiau siūloma. Ir kitai bus sunku siekti rezultato. Jeigu pažiūrėsime į visas e, siūlomas nedarbo dienas, e, Ar įskaičiuosime visas atostogų dienas išeis 108. Be abejo, reikėtų kažką dar daryti su tomis laisvomis dienomis, nes kitaip tikrai viešasis sektorius veiksmingai nedirbs. Pagalvojau, kaip tą galima būtų padaryti. Siūlau, pavyzdžiui, kombinuoti laisvas dienas, papildomas atostogų dienas kvalifikacijos kelimo dienas ir įtraukti viską į vieną sistemą, numatyti valstybių narių taikomą sistemą, verslo klasę leisti skristi tik jeigu skrydis trunka ilgiau negu 8 valandas e, ir vis dar būtų siūlomas lygiai žymiai geresnės sąlygos negu valstybių narių nacionalinėse diplomatinėse atstovybėse. Ir toliau dėl, dėl interesų konflikto. Nesu tikra, ką reikėtų daryti su ombudsmenu, susisiekiau, žiūrėsim, ką galima padaryti, bet čia sudėtinga labai sritis teigiamai vertinčiau tai, kad e, ketinama teisingumo teismui pavesti administruoti tam tikrą registrą su institucijų sąrašu ir įgyvendinimo taisyklėmis, kaip institucijos įgyvendina statuto taisyklės. Tai yra pareigūnų tarnybos nuostatus. Nes manau, tas yra būtina, kad būtų vienodai visur skaidriai taikomos pareigūnų tarnybos nuostatos nes kitaip e, tikrai ne, nebus veiksmingai dirbančios um, tarnautojų sistemos Europos Sąjungoje. Dėkoju. Nori pasisakyti ponas Ehrenhauser ir, ir ponia Ajala Sander. Pirma ponas Ehrenhauser, paskui ponas Mulderis ir ponia Ajala Sander. Prašau, Ehrenhau, ponia Ehrenhauser. Okay.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 Aš žinau, jog pranešėjai labai aktyviai dirbo šio klausimu, labai įsigilino, žinau visą situaciją, dėl ko pana, būtent šis pranešimas yra rengiamas. Tačiau, kadangi gyvename demokratijos ir įstatymo viršinybės sąlygomis, tai aišku, kad ir pareigūnai turi teisę tarti savo žodį, juk tai nėra žmonės, kuriuos tiesiog mes tik tai stumdom pirmin atgal, jie irgi turi teisę dalyvauti čia mainuose tose, kai keičiamasi nuomonėmis ir aš manau, kad tai svarbu ir, ir pranešėjas sakė, kad tikrai konsultavosi ir su pareigūnų atstovais, tarnautojų atstovais. Taip pat analizė su, lyginant situaciją su uh, valstybės tarnybos situacija Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje, tas viskas turi atsispindėti ir lygiai taip pat mes elgėmės, kai uh, kūrėme Europos išorės veiksmų tarnybą. Ir 2004 metais tas pats buvo padaryta, kuomet buvo pateikti tikri realios reformos pasiūlymai. Uh, iš esmės pažvelgiant į Europos valstybės tarnybą ir, ir pakeičiant tą požiūrį iš esmės. Ir tai leido sutaupyti 8 milijardus eurų. Aišku, ES toliau plečiasi. Tai akivaizdu, kadangi žalia šviesa uždegta šiandien Kroatijai Turime 55 tūkstančius valstybės tarnautojų. E, tai yra mažiau nei, pavyzdžiui, kai kurių um, mūsų šalių e, sostinių, pavyzdžiui, savivaldybių uh, tarnybos. Ir Reikia turėti omenyje, kad valstyb, Europos valstybės tarnautojai juk dirba dėl mūsų valstybių narių. Ir čia gal reikėtų galvoti ne apie tai, kaip čia nubraukti tą atostogų dieną, kur yra skirta grįžti namo. Reikia galvoti apie solidarumą, aišku, ir apie tai, kad visi turi prisimti kažkiek tai to mažinimo naštos. Rodberen, manau, teisingai pasakė šiuo klausimu, kad reikia naujai pažvelgti į tai, kaip yra skaičiuojami darbo užmokesčiai, pensijos, tai, kad, pavyzdžiui, galbūt krizės e, mokestis galėtų būti pakoreguotas, bet turime nesukurti papildomų problemų patys savo, reikia elgtis e, apdairiai. Aišku, kad jau dauguma dalykų yra įtraukti į pastabas ir e, kai į pakeitimus, kai ką jau yra atmetę komitetai ir parlamentas bendrai, pavyzdžiui, ir ten, tarkim, dėl tų uh, slaptų tarnybų darbo, man atrodo, apie tai iš viso nereikėtų čia net kalbėti, o atostogos, e, laikotarpis skirtas mokymams, e, kompensuojamosios atostogos, uh, tų visų atostogų, visų taisyklių palyginimas su kitų valstybių situacija. Visą tai pranešėja ir, ir daro. Aišku, kad sudėtinga yra pasamdyti tinkamus darbuotojus į ES institucijas. Kai kas iš Europos tarnautojų tikrai a, a, dirba a, ir, ir nusipelno daug daugiau savo valstybių e, žmonėms nei, tarkim, atitinkamai nacionaliniai tarnautojai, kurie atlieka panašius darbus. Taigi reikia ir tai turėti omenyje. Aš manau, kad ir, ir pakeitimai irgi atspindės tos dalykus. Bet gal, aišku, čia neįstrikime ties smulkmenomis, pavyzdžiui, dėl bilietų ar lėktuvų ar skrydžio, kiek tų valandų turi būti ar kiek neturi būti. Kai kai kurie iš mūsų padėjėjų puikiai žino mūsų visą, gyve, mūsų visą da, darbo specifiką ir žino, kaip uh, kokios, kokia yra specifika ir kuomet mums ir jie reikalingi, mes visuomet juos kreipiamės, kartais jiem neužtenka laiko nei, nei, nei vakarieniai, nei dar kažkam. Tai iš tikrųjų mums dirba patys geriausi žmonės ir mums reikia, kad mums dirbtų pati, patys geriausi, patys talentingiausi žmonės. Tai tam, aišku, turime turėti reikiamas priemonės, kad galėtumėm pasisamdyti tokius žmonės, kad būtumėm konkurencingi darbo rinkoje. Aš manau, kad Europos parlamentas, pavyzdžiui, turi turėti galimybę pasiūlyti tiems žmonėms kažką gero, nes e, kitaip, e, na, negausim pačių geriausių. Aš manau, kad, aišku, reikia galvoti apie e, tą krizės mokėsi, bet lygiai taip pat atlyginimai ir, ir pensijos ir visa kita. Dėkoju toliau ponas Ehrenhauser, dėkoju ponė pirmininkė, atsižvelgiant į diskusijas darb, darb, dėl darbo laiko, norėčiau palaikyti ponę Greslę, nors aišku, aš pateiksiu keletą pakeitimų ir jie bus tokie griežtesni. Tačiau žinokite, kad šiuose diskusijose aš jūs palaikau ir, ir balsuosiu už jūsų nuomonę. O dabar norėčiau paliesti temą, kuri man asmeniškai yra labai svarbi ir manau, kad jeigu mūsų komitetas nori rimtai kovoti su e, korupcija, mes turėtume, kalbėdami apie darbuotojų statutą, kalbėti apie informatorių apsaugą. Ir galbūt reiktų inicijuoti studiją, reikia surenkti klausimus, kad da, ir, iš kurių būtų aišku, kad dabartinė informatorių apsauga neegzistuoja. Aš kalbu apie 22a ir 22b straipsnius. Taigi mes labai e, detaliai iš, išanalizavome studiją e, ir jos rekomendacijas ir e, E, mūsų pakeitimuose atsispindi tos rekomendacijos. Aš jau iš dalies pateikiau savo pakeitimus, iš viso tai bus 17 mūsų pakeitimų ir norėčiau pasakyti, kad jų esmė yra ne tik apsaugoti informatorius, bet taip pat ir apsaugoti instituciją, apsaugoti in, in, instituciją nuo to, kad žmonės nebandytų jos diskredituoti. Mums reikia labai aiškių taisyklių tiek institucijai, tiek informatoriams susijusių su, susijusiu su procesu, su išklausimo teise, su galutiniais terminais ir, ir visą tai atsispindės mūsų e, pakeitimuose. Mes jums dar šiandien išsiųsime tuos pakeitimus, jeigu yra dar kažkokių pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti. E, tai galite siūsti mums pasiūlymus. Iki penktadienio dar galima teikti pakeitimus ir būtų labai gerai, jeigu jūs palaikytumėte šios mūsų pakeitimus. Ir aišku, e, būtų labai džiugu, jeigu kai kurios frakcijos pasirašytų po mūsų pakeitimais. Taigi, jeigu mes norime rimtai kovoti su korupcija, mes turime pasinaudoti šią galimybę, e, nes tai yra vienintelė galimybė, kai būtų galima apsaugoti informatorius. E, o jeigu to nepadarysime, tai būsime praleidę puikią progą pasiūsti aišku signalą. Dėkoju ponė Ehrenhauser, toliau ponas Mulder. Kalbėsiu labai trumpai, ponė pirmininkė. Manau, turiu aiškiai pareikšti, kokie yra mano interesai. Aš esu dirbęs kaip valstybės tarnautojas komisijai ir aš tikiuosi gauti, kai ateis laikas ir pensiją už tai. Nežinau, kaip čia viskas bus, bet dvi pastabos, ponė Greslė. Uh, Visų pirma, galvočiau apie atlyginimų dydį. Kodėl komisijoje ar kitose Europos institucijose atlyginimas buvo didelis, todėl kad buvo labai sunku rasti reikiamų žmonių, nes jie turėjo dirbti toli nuo namų ir taip toliau ir taip toliau. Tas pats yra pasakytina apie a, valstybių narių ambasadas ar nulatinės atstovybės. Aišku, kad, jie, mo, kad valstybės moka didesnį atlyginimą tokiems darbuotojams nei, pavyzdžiui, eiliniam valstybės tarnauti, kuris dirba be, vietoj Berlyne ar kažkur kitur. Aš manau, vienas dalykas yra tai, ar iš tikrųjų tik skaičius reikėtų lyginti. Pavyzdžiui, Vokietijos valstybės e, tarnautojo, kuris dirba nuolatinėje stovybėje, atlyginimą reikėtų lyginti su e, Vokietijos kito valstybės tarnautojo atlyginimu ar su ES institucijos tarnautojo atlyginimu. Aš nežinau, ar čia viskas yra gerai, ką aš girdžiu. E, po pastarosios reformos atlyginimai, kaip aš girdžiu, jau yra nepakankamai patrauklus ir tai yra problema. Pavyzdžiui, man sakė, kad Kroatijai stojant, pavyzdžiui, praktiškai neįmanoma susirasti, sus, pasamdyti vertėjų iš Kroatijos, kadangi mūsų siūlomi, mūsų mokami atlyginimai yra labai menki palyginti su mm, tais atlyginimais, kuriuos vertėjai gali gauti savo šalyje vietoje. Taigi labai svarbu, kad dirbdami šio klausimu mes turėtumėm aiškę informaciją, dėl ko mes balsuojame ir kokia yra ta situacija. Dėl, kalbant apie atostogas, jeigu kalbėtumėm apie dirbančius delegacijose, tai irgi reikėtų juos lyginti su nacionalinėmis sistemoms. Pavyzdžiui, yra nacionalinis personalas ir europinis personalas, kuris dirba delegacijose. Tai būtų labai e, gerai, kad, aišku, sąlygos pernelyg smarkiai nesiskirtų. Tai vėlgi, prašyčiau informacijos. Nes, na, nebent aš nepastebėjau, tai, bet turiu pasakyti, kad aš negavau informacijos. Pirmininkas, turiu Jūs informuoti, kad dar turime vertimą penkias minutės. Dar viena kolegė, kolegė Makovai, o po to kolegė Greslė padarys baigiamasis išvadas. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad e, nuostatas dėl interesų konflikto turime sustiprinti, e, kad nebūtų intereso konflikto atveju ir taip pat dėl atšaukimo laikotarpio irgi turi būti nuostatos sustiprintos. Taip pat pritariu tam, kad reikia kaip galima labiau sustiprinti informatorių apsaugą ir aš atitinkamai irgi paremsiu pakeitimus, nes reikia suprasti, kokia yra sudėtinga situacija tų, kurie informuoja apie problemas institucijų darbe. E, juk reikia, kad, informa, kad institucijos gautų informaciją apie pažeidimus. Toliau, dėl e, trečia, dėl kelionių verslo klase. Man atrodo, kad yra labai blogai Manau, kad tikrai prieštarauja tai e, sveikam protui, kad krizės, atveju, krizės situacijoje skraidoma toliau verslo klase. Manau, kad tos diskusijos dėl personalo e, tikrai aš, aš paremčiau visą tą, kas yra siūloma. Jeigu kelionė yra virš 8 valandų, tai aišku, o, o, o, ir, ir kad nebūtų iš viso verslo klasės. Toliau Prieš du mėnesius vykau į Kišiniovą, į Moldovą, buvo misija, aš, aš skridau ekonominę klasę, nes taip ir turėtų būti, o visas personalas skrido verslo klasę, o skrydžiai buvo iki vienos ir iš vienos iki Kišiniovo, abu po dvi valandas. Mes prašome visų mūsų šalių žmonių susitaikyti su taupimo griežtomis suvaržymo priemonėmis, kai mažiai yra atlyginimai ir pensijos ir taip toliau, bet kokiu atveju situacija mm, labai blogėja, gyvenimas blogėja, tačiau tuo pačiu metu nieko nedarome, kad sumažintumėm savo išlaidas. Mes turime sumažinti savo išlaidas, nes negalime sakyti, žmonėms, kad um, jūs turite gyventi sudėtingesnėmis sąlygomis, o mes netaupysime, mes toliau skraidysime verslo klase, nieko nekeisime, gal netgi didinsime biudžetus, kaip kad aš matau, pavyzdžiui, daugelį ES institucijų. Ačiū. Dėkoju, ponė Makova, ir, ir baigiamasis žodis teikiamas pranešiai. Dėkoju, žinau, kad tai yra labai emocinga tema Tačiau prašau kolegų, neįskaitykite mano, prašym, mano pranešime to, ko nėra. Aš nekalbėjau apie atlyginimus, aš kalbėjau, juos paliečiau tik tai tai, e, kalbėdama apie tai, kas e, turėtų būti įtraukta. Jeigu, pavyzdžiui, yra. E, Bendras atlyginimas 10 tūkstančių, tai e, kaip tada daryti su tuo laisvalaikiu? Uh, Taigi norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ko nebuvo šiame pranešime, pavyzdžiui, atlyginimų klausimo nebuvo. E, pradiniai atlyginimai kai kuriuose e, specialybėse, kai kurios galbūt yra tikrai per mažus, galbūt galima daryti pradinį konkursą iš karto AD7 ir AD8 lygmeniui, tokia galimybė yra, tai tuomet atlyginimai būtų pakankamai gerai. E, gera situacija. Taip pat yra priedas 16 procentų, jį gaunama jį gauna žmonės po kelių metų, nes tai nėra darbas kaip diplomatinė tarnyba, kuomet žmonės grįžta į savo gimtą, gimtąją valstybę. Ir kai darbuotojai atvyksta į Briuselį, Briuselį e, norėčiau taip pat paliesti vertėjų iš Kroatijos klausimą. E, kol kas tik tai ruošiami tie vertėjai. Taigi, kol kas iš vis Kroatijos rinkoje nėra tiek daug vertėjų, kiek jų reikia ES institucijoms. Tačiau, aišku, kai bus paruošti tie žmonės, bus pakankamai e, žmonių iškils ta atlyginimų problema, tą panašią problemą žinome iš Slovakijos tačiau tai, ta atlyginimo problema nėra esminė problema, e, bent jau šiuo metu. Ir jinai nėra susijusi su galimybė gauti vertėjų ar su vertėjų trūkumu. Kalbant apie e, pareigūnų tarnybos nuostatas, aš norėčiau e, pateikti kuklius pasiūlymus ir neįtakoti rinkiminės kovos. At, kitose parlamento rinkimuose. Žinau, e, kad kai kurie kolegos tarsi šaipos iš mane, sako, iš tavęs mes tikėjomės visai kitokio dokumento. Man tai ne, ne, nekelia jokių problemų, man atrodo, kad visi mes žinome, kad yra labai daug lobistų, reikia sugebėti apsiginti nuo tų lobistų. Aš pati nuolat gaunu labai nedraugiškus laiškus, kurie, tai yra, man tos laiškus rašo žmonės, kurie labai asmeniškai reaguoja į mano pasiūlymus, bet aš nekreipiu dėmesio į tai ir e, siekiu, kad mes turėtume valstybės tarnautojų tarnybą, kuri atliktų savo funkcijas. Ir kai matau, kaip dabar dirba mūsų valstybės tarnautojai, aš matau dalykus, kuriuos reiktų patobulinti. O šiaip manau, kad mano pateikti pasiūlymai yra pakankamai kuklus ir manau, kad me, mums reiktų aptarti tuos pasiūlymus atsižvelgiant į tai, e, kaip pasikeitė valstybės tarnyba valstybėse narėse, nepriklausomai nuo krizės. Tie pokyčiai vyko dar ir iki krizės. Manau, kad į tuos dalykus reikia atkreipti dėmesį. E, Ir me, mums iki šiol pavyko į, į tai atkreipti dėmesį, mes kalbame apie valstybės tarnybą ir aš kaip biudžeto kontrolierė suvokiau, kad mano užduotis yra gerinti tą valstybės tarnybą. Dėkoju, sako pirmininkas, baigėme diskusijas šiuo punktu e, ir nutraukėme posėdį šioje vietoje. Savo darbą tęsime rytoj 9 val. ryto. Dėkoju. So, see you tomorrow.